Pianino. Colleghi, abbiamo un eh, busy morning davanti a noi. Cominciamo quindi. Mėly kolegos, šį turime įtemptą ilgą darbo tvarkę. Pradėsime nuo elektroninių balsavimų. Europos parlamento rezoliucija dėl Europos, Kosovo Europinės integracijos proceso. Pranešėja Ulrike Lunaček, kuris sėdi čia man iš kairės. Pirmasis kompromisas. atskir, atskiros dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. 31. Ne, dabar antrasis kompromisas. Prašau, sako pirmininkas, antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Periname prie 48. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Šešiasdešimtasis su žodiniu pakeitimu, kurį, kurį siūlo pranešėja. siūloma išbraukti žodžius with satisfaction. Kas už, kas prieš. Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. Šešiasdešimt ketvirtasis. Kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuoniasdešimt šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 88. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtasis pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 101 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 102 kas už, kas prieš, susilaikę. Tikrinsime elektroniniu būdu. Dar vienas balsas už. Rezultatas 33 už, 18 prieš. Priimta. Septintasis kompromisas kas už? Atsiprašau, dar 103. Dėl jo irgi reikia balsuoti. Kas už? 103. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 104. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Septintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šimtas dvyliktasis su žodiniu pranešėjos pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 113. Balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 114. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 117. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 118. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. 119 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas dvidešimt antrasis kas už, kas prieš, susilaikė, Priimta. Dešimtasis kompromisas kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. 125 kas už, kas prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet gal patikrinkime, nes nelabai aiškiai keliate rankas. Taigi 125 pakeitimas tikriname elektroniškai. Atmesta dviem balsais, dviejų balsų persvara. Dar vienas balsas už ir mano už, sako pranešėjai. Vis tiek atmestas, sako pirmininkas. Nėra už ką. Visada malonu pabandyti pagelbėti. Ypatingai, kaip balsas nieko nereiškia. 124. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 126. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 127. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 128. Kas už, kas prieš, susilaikė. Elektroniniu būdu tikrinsime. Balsuojame dabar dėl 128 pakeitimo, prašau. Baigiame balsavimą. 36 už, 19 prieš, priimta. 130 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 131. Tikrinsime elektroniniu būdu. 130. Dėl jo dabar dar balsuosime elektroniškai. 130. Grįžtame atgal. Atsiprašau, nedirba mano balsavimo aparatas. Gal galite paskelbti, kai balsuojate, už. Puiku. Du balsai papildomai už, ponios Lūneček ir jūsų. už, balsavo 35, 23 balsavo prieš, 37 tada gaunasi už, 131 <clears throat> kas už. Šimtas trisdešimt pirmasis dar kartą kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Šimtas trisdešimt antrasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl 144 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 145 kas už, Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Devintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Šimtas penkiasdešimt antrasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 153. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 154. Už prieš susilaikė atmesta. Šimtas penkiasdešimt penktasis ir šimtas penkiasdešimt šeštasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktasis kompromisas. Už, Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dvyliktasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Šimtas septyniasdešimt antrasis. Kas už? Kas prieš? Elektroniškai patikrinsime. Balsuojame dėl 172. Pradėme balsuoti. Dar du papildomi balsai. Balsavimas baigiamas. Primta. 173 kas už, kas prieš, susilaikę, primta. 174. Už, prieš, susilaikę, priimta. 175. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 176. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 13. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 181. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. 182. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. 183. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. 185. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 186. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 187. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 188. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 189. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Nemačiau daug pakeltų rankų, noriu patikrinti elektroniškai. Prašau, balsuojame dėl 189 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dar du balsai papildomai prieš. Atmesta. Dabar 109, 190 ir 91 už prieš susilaikė atmesta. Akivaizdžiai atmesta. 192. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Šimtas devyniasdešimt trečiasis kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. Šimtas devyniasdešimt ketvirtasis. Kas už, kas prieš, susilaikę, Priimta. 195. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 196. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 197. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Elektroniškai tikrinsime. 197 pakeitimas. Baigiame balsuot. Atmesta. 198. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 199. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinkime elektroniškai. 199 pakeitimas. 199. Dviem yra per daug socialistų frakcijoje balsuojančių. Penzeris pasakė, kad niekada, niekada socialistų nebūna per daug, na bet vis tiek, šį kartą dviem per daug. Rezultatas štai koks. 37 už, 26 prieš. Primta. Na ir galiausiai galime pasveikinti komiteto pirmininką atvykusį Elmarą Broką ir su gimtadieniu. Sveikiname Jūs. Du šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Du šimtai pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Du šimtai antrasis, kas už, Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 203. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 204. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikę. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, priimta, priimta, antra dalis priimta. Du šimtai penktasis. Du šimtai penktasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 206 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 207 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 208 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 209 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimtas. 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 20. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. 22 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 23 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 24 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 25 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 29. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. Nematau keliamų rankų, dėl to reikia išsiaiškinti elektroniškai, koks yra galutinis komiteto balsavimo rezultatas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Dešimtasis kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinkime elektroniškai. Dešimtasis pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl dešimtojo pakeitimo. Priimta. Vienuoliktasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dvyliktasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tryliktasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktasis kas už, Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Penkioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Šešioliktasis. Kas už? Kas prieš? Nematau, koks tikslus yra rezultatas, dėl to reikia patikrinti elektroniškai. 16 pakeitimas, prašau balsuoti. Kągi rezultatas štai koks priimta. Didelė balsų dauguma. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę Atmesta. Dabar elektroniškai balsuosime dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas.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 ci sono negoziazioni. Di interrompere per 5 minuti. No, neanche, no. 5 minuti. Pateiktas prašymas padaryti 5 minučių pertrauką. Taigi, 5 minučių pertrauką. Kad kolegos galėtų pasikalbėti. Calmi come hai fatto anche adesso perché è più controverso. Sul Kosovo non più... Mm, va bene.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 if uh, adesso. Colleghi, colleghi, riprendiamo i lavori. Kolegos, tęskime darbą. Toliau balsuosime pirmininkė, mums reikia balsuoti dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaitos. Pirmasis pakeitimas, žodinis pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Pirmasis kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Toliau 30. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 31 už, prieš, susilaiko atmestas. Trečiasis kompromisas dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. 37 už, prieš susilaiko patvirtintas. 41. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 45. Už. Prieš susilaiko patvirtintas Elektroninis patikrinimas. 45 pakeitimas. Balsuojame. Trys, trijų kolegų trūksta. Balsavimas baigtas. Didelė dauguma patvirtintas. 46 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas 47 už prieš susilaiko patvirtintas 5 kompromisas kas už prieš susilaiko patvirtintas 57 kas už prieš susilaiko atmestas. Šeštasis kompromisas. Jeigu Lunačiak prašo, tai galime patikrinti elektroniniu būdu. E, čia Lunačiak pakeitimas. Trūksta kelių balsų. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Antrasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 65 už, prieš, Elektroninis patikrinimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Šešiasdešimt šeštasis. Kas už? prieš, susilaiko atmestas. 67 už, prieš, susilaiko atmestas. 68 už, prieš, susilaiko elektroninis patikrinimas. Pradedame balsuoti dėl 68. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 69. Už prieš susilaiko patvirtintas 70. Septyniasdešimtas, kas už? Prieš Patikrinkime, pradame balsuoti. 70 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 71. Kukanas nori pasisakyti. Pirmininkė, aš turiu žodį pakeitimą 71 pakeitimui išbraukti žodį mediation, mediation mechanism, mediation tik tai. Ir pakeisti į žodžių arbitration, likusi dalies, likusios dalies, likęs tekstas lieka toks pat. Ar pritarėte tokiam pakeitimui? kai kas prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui, taigi balsuojame dėl teksto kaip yra. Tai yra pakeitimas raštu, dėl kurio balsuojame. 71 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 72 kas už, prieš, susilaiko. 73 už. Sus... Už prieš susilaiko atmesta. 74 už. Prieš susilaiko patvirtinta. 75 už. Prieš susilaiko patvirtinta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 76, atsiprašau, atkrenta. Dabar dėl 81, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 82 už, prieš susilaiko patvirtinta. 83 reikia patikrinti. 82 elektroninių būdų balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 83. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 85 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 8 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 11 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Žodinis pakeitimas 3. Jį pateikė ponas Kukanas už, prieš susilaiko patvirtintas. 106 už, prieš susilaiko patvirtintas. 107 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 108 už, che pongo in votazione. 108 pakeitimas. Balsuojame prieš, už, prieš, susilaiko patvirtintas. 109 atsimtas. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 111 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 13 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 14 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 120. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 121 už prieš susilaiko patvirtintas, 122 už prieš susilaiko patvirtintas, 123 su žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko patvirtintas. 125 už prieš susilaiko patvirtintas, 126 už prieš susilaiko patvirtintas 127 už prieš susilaiko patvirtintas 15 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas 129 už prieš susilaiko patvirtintas 16 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 132 už, prieš susilaiko patvirtintas, 133 už, prieš susilaiko patvirtintas, 134 už, prieš susilaiko patvirtintas. 136 už, prieš susilaiko patvirtintas, 17 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 139 už, prieš susilaiko patvirtintas. 140 už, prieš susilaiko patvirtintas, 141 už, prieš susilaiko patvirtintas, 142 dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime elektroniniu būdu. Dar trūksta keturių balsų. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Aiškiai, atmesta. 143 už. Prieš susilaiko patvirtinta. 144 už, prieš susilaiko patvirtinta. 145. Ne. Šis atkrenta. 18 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 104 už. Prieš Nematau rankų. Prašau, elektroniniu būdu patikrinsime 104. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Jūs tikrai darote man gėdą. 19 kompromisas už. Devynioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 150 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 151 už, prieš, susilaiko atmestas. 152 už prieš susilaiko atmestas. 153 už prieš susilaiko atmestas. 154 Patikrinsime 153. Elektroninis balsavimas 153. Dar trūksta keletą balsų. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dviejų balsų persvara. 154. Pono Havito pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Dvidešimtasis kompromisas. Pone Janako nori pasisakyti. Ketvirtoje eilutėje kompromisinėme pakeitime numeris 20. Kalbama apie švietimą su Bulgarija ir Graikija. pakeitimus kalbame tik apie Bulgariją ir mes norėtume balsuoti dalimis. Balsuoti dėl kompromiso be žodžio Graikija. Jeigu nebus patvirtinta, tuomet reikėtų balsuoti dėl žodžio Graikija. Prašymas aiškus, Ponas Havitas prašo žodžio. Kurie nedalyvavo posėdį dėl kompromisų, mes su šešelniais pranešėjais sutarėme likti arti prie formuluotės, kurią patvirtino parlamentas pernai. Aš pritariu ponios Janakų balsuoti dalimis, tačiau kaip pranešėjas aš prašau išlaikyti tekstą su žodžiu Graikija. Taigi balsuojame dėl 20 pakeitimo be žodžio Graikija. Kas už? prieš susilaiko patvirtinta. Toliau. Dvidešimtasis kompromisas dėl žodžio Graikijai įtraukimo. Kas už tokį variantą, kas prieš Pirmiausia, balsavome dėl teksto be žodžio Graikija, dabar balsavome dėl to paties pakeitimo, tačiau ne, tai yra tik tai dėl žodžio Graikija įtraukimo. Va bene, allora abbiamo votato sulla prima richiesta. Taigi balsavome dėl pirmojo prašymo Tai yra 20 kompromisas be žodžio Graikija. Dabar dėl to, kad žodis Graikija būtų įtrauktas į 20 kompromisą. È chiaro? Si tratta di uno split vote. Kalbame apie balsavimą dalimis. Balsavome dėl pirmosios dalies. Dabar turime balsuoti dėl antrosios. Pirmoji dalis buvo be žodžių Graikija, antroji dalis su žodžiu Graikija. Būtent taip man aiškino sekretoriatas ir formaliai aš manau, jie yra teisūs. Taigi prašau elektroniniu būdu balsuoti, kad nereikėtų iš naujo balsuoti po to. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Inclusion of Greece. Inclusion of Greece. Schiaccia perché sennò non si sente. No, no. Balsuojame dėl žodžio Graikija įtraukimo. Taigi elektroniniu būdu dėl to, kad būtų įtraukta žodis Graikija. Dešimtajame kompromise. Dar trūksta trijų balsų. Balsavimas baigtas. Taigi, patvirtinta. Reiškia, kad žodis Graikija bus įrašytas. 159 už, prieš, atmesta. 162 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 163 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 164 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 5 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 6 už, prieš, susilaiko, patvirtintas susilaiko patvirtintas, septintasis už, prieš susilaiko patvirtintas, aštuntasis dalimis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis aštuntojo pakeitimo kas už, prieš susilaiko patvirtinta tikriname elektroniniu būdu. Balsavimą dėl antrosios dalies, aštuntasis pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 21 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Keturioliktasis pakeitimas Janakų Salvarakos už prieš susilaiko patvirtinta. Penkioliktas pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Septynioliktasis už prieš susilaiko patvirtintas. Pirmasis už prieš susilaiko patvirtintas. Antrasis už prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis už prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis. Ne, ketvirtasis atkrenta. Dabar galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais. Mettere niente. Non voto. Chiusa la votazione. Balsavimas baigiamas. Didelė dauguma dokumentas patvirtinas, sveikiname pranešėją.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 pranešė ponia Neis. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Trūksta keturių kolegų. Balsavimas jau beveik įvyko. Balsavimas baigiamas. Didžiąją balsų daugumą rezoliucijai pritarta. Sveikinimai pranešėjai. Bene, colleghi, passiamo al punto 14, risoluzione del Parlamento europeo sulla. 14 darbo atvarkės punktas Europos parlamento rezoliucija dėl 2015 metų Jotkalnijos pažangos ataskaitos. Relatore, il collega Tannock, come sapete, dice... Pranešėjas, ponas kolega Tanok. Jūs tikriausiai Žinote, kad gruodžio mėnesį taryba baigė darybas, ne vis dėlto neteisingai pasakiau, buvo priimtos išvados dėl to, kad turėtų būti pradėtos darybos su Juotkalnyje dar šiais metais. O savo pranešime e, kolega Tanokas pristato esamą situaciją dėl pažangos ataskaito žodis jums. Labas rytas. Noriu pasveikinti pono pirmininką dėl išrinkimo. Tai yra antrasis pranešimas, kurį pristatau šiame komitete. Tapau kaip ir nuolatinis pranešėjas, rengiantis pranešimus šią temą. Ponas Brokas turėtų atkreipti dėmesį ir tai yra antroji ataskaita po to, kai 2010 metais Juotkalnyje tapo šalimi kandidate, e, ketinama liberalizuoti e, vizų režimą, tai padaryta nuo 2009 metų. Dėl Makedonijos stojimo į Europos Sąjungą diskusijos vyko vakar, o juot Juotkalnyje yra valstybė, kuriai taip pat būtų galima suteikti šansą. Mes stebime jos daromą pažangą ir tai yra graži šalis ir aš manau, kad e, komisija ir komisijos narys puikiai supranta, kad Juotkalnyje daro tinkamą pažangą. Ir gruodžio 9 dienos e, vadovų taryboje buvo nuspręsta nukelti stojimo dėrybas. Mano supratimu, šis sprendimas e, neigiamai buvo priimtas tiek šalyje, e, jo labiau, kad šis sprendimas susijęs su tam tikrais politiniais sumetimais. Su ir neigiamai veikia visą šalies e, situaciją. Sprendimas buvo priimtas todėl, kad buvo pabrėžiama, jog padaryta nepakankama pažanga e, septyniose prioritetinėse srityse, kurias e, nubrėžė komisija. Tačiau mano supratimu Juotkalnyje ypatingai aktyviai dirbo atsižvelgdama į komisijos rekomendacijas ir stengdamasi įgyvendinti reikalavimus. Taip pat reikia įvertinti ir Juotkalnijos parlamento darbą, reformuotus rinkimų e, įstatymus, e, pagerintus gebėjimus administracinėje srityje. Aišku, reikia dar daryti pažango šioje srityje, reikia mm, daugiau dėti pastangų užtikrinant teismų nepriklausomybę, kovojant su korupcija, užtikrinant žiniasklaidos laisvę. E, taip pat e, užtikrinant žodžio laisvę ir užkertant kelią bet kokiems žurnalistų persekiojimams, stiprinant pilietinę visuomenę. Aš savo rezoliucijoje apimu įvairias ekonomikos sritis, Juotkalnyje nors ir nėra eurozonos šalis, tačiau savo atsiskaitimuose naudoja euro, eurą kaip atskaitos valiutą. Ir Krizė bei ekonominis nuosmukis palėtė tą šalį taip pat, reikalingos reformos pensijų srityje, reikalingos struktūrinės reformos, leidžiančios e, pagyvinti tiesioginės užsienio investicijas, e, būtina gerinti verslo aplinką. viena ar dvi valstybės pas, pasaulio prekybos organizacija paskelbė savo e, vetą, tačiau šalis vis dėlto buvo, vis dėl buvo priimta į pasaulio prekybos organizaciją. Taip pat rezoliucijoje yra minimi ir politiniai kriterijai, e, pabrėžiami tarp etniniai e, santykiai. Juotkalnyje yra nedidelė e, šalis užtikrinanti etninių grupių sanglaudą. Aš nežinau, kiek skiriasi serbų ir juotkalnyjos kalba, tačiau etniniams grupėms leidžiama kalbėti visomis kalbomis. E, taip pat e, rezoliucijoje kalbama ir apie šalies viduje perkeltuosius asmenis iš buvusios Jugoslavijos. E, šie asmenys dar negali grįžti į savo kilmės šalis. Taip pat kalbėjo ir apie teismų nepriklausomybę, e, dėmesys skiriamas taip pat ir energetikos politikai. E, dabar yra rengiamas projektas dėl hidroelektrinių, bendradarbiavimą su ES valstybėmis. E, daug dėmesio skiriama taip pat aplinkos, aplinkosaugos politikai, turizmui, jo labiau, kad ši šalis aplinkosauginio požiūrį yra jautri, reikia akcentuoti jos natūralų grožį ir e, jūros pakrantės svarbą, nes e, dėl gamtos ši šalis e, tampa turistinio požiūriu patrauklę valstybę. E, santykis su Kroatija taip pat yra svarbus. E, Jotkalniai svarbu tinkamai kovoti su organizuotu nusikalstamamu. E, praėjusiais metais buvo sudarytos dvi šalės ekstradicijos sutartys su Serbija, buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Kroatija. Regione tai sumažino įtampas. Pakeitimų pateikimo terminas yra vasario antra diena. Aš laukiu kolegų komentarų, laukiu ir pakeitimų. Praėjusiais metais mano pranešimas buvo priimtas labai paprastai, užteko vieno balsavimo ir pakeitimų pranešimui buvo taip pat labai nedaug panašios situacijos tikiuosi ir šį kartą. Tikiuosi, kad komitetas parems Juotkalnyje ir pareikalaus pradėti darybas su šia šalimi kaip galima greičiau. Nors taryboje buvo nutarta darybas pradėti šių metų birželio mėnesį. Nežinau, kodėl pasirinkta ši data. Iš esmės būtų galima greičiau pradėti darybas. Ačiū. Dabar pradėsime keitimąsi nuomonėmis. Suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, kolegė Ibrasačik. Prašau kalbėti tris minutės. Ačiū. Aš tik pritariu pono Tanoko mintims. Jotkalnijos e, vertinimas yra gan paprastas ir mes galime pritarti šiai rezoliucijai. Visiškai pritariu e, pono Rėno įvertinimui, nes komisijos narys išreiškė savo paramą Jotkalnijos e, ketinimams. Jotkalnyje yra sėkmė sėkmės istorija ir pavyzdys visam regionui, kaip reikėtų bendradarbiauti su kaiminėmis valstybėmis ir pašalinti e, esamas įtampas su atskiromis šalimis, ypač e, vertinant santykius su tarp etninėmis e, mažumomis, Jotkalnė tikrai gali būti pavyzdžio. Jotkalnyje atitinka visus svarbiausius kriterijus ir aš pati e, šiam pranešimui mm, neteiksiu jokių pakeitimų, tačiau turime dar keletą dienų, per kurias galime teikti pakeitimus, tačiau tie pakeitimai tikriausiai bus tik kosmetinio pobūdžio, iš esmės nekeičiantis pasiūlymo dėl rezoliucijos. Uh, Aš e, nemanau, kad reikėtų keisti e, rezoliucijos struktūros. Manau, kad e, ponas Tanokas apėmė visus aspektus - ekonomikos sritį, regioninius aspektus ir kitus svarbus aspektus, kurie buvo vertinami ir praeitįje. Juotkalnyje pasistengė atlikti savo namų darbus ir pasiekė pažangos visose srityse. Įdomu, ką pasakys kiti kolegos. Tačiau iš esmės aš pritariu dabartiniai rezoliucijos versijai. Ačiū. Trys minutės kitam kolegai. Ačiū. Pirmininkė noriu padėkoti ponai Tanukui. Jo pranešimas tikrai yra puikus. Aš esu SND frakcijos šešėlinės pranešėjas. Į pranešimą įtrauktos visos mūsų pastabos. Manau, kad tai yra puikus e, politinis e, susitarimas, e, Tačiau aš pateiksiu vis dėlto keletą pakeitimų, tiesa nedidelių. Yra dvi sritys, kur formuluotės reikėtų patobulinti. Vienas sritis tai yra korupcija, teisinės valstybės principai. Ir tikrai nebejojame, kad Juotkalnyje šioje srityje pasiekė pažangos, tačiau dar reikalingas tikslesnis įgyvendinimas. Mes nekalbame apie įstatymus popieriuje. Mes kalbame apie tai, kad reikia keisti visą teisinę sistemą, reikia tai keisti um, Juotkalnyjos visuomenės e, vertybės, o antra svarbis rytis tai yra būtent e, su pilietinė visuomenė susiję dalykai. Ponas e, Tanokas kalbėjo apie pilietinės visuomenės indėlį, tačiau yra ir kiti dalykai tokie kaip pilietinės visuomenės dalyvavimas darbo rinkoje ir panašiai. Jei kalbame apie pasirengimo narystėj priemonę, tai ji yra silpnoji vieta šioje srityje, nes ši priemonė nenaudojama pilietinės visuomenės e, kūrimo skatinimui. Aš sutinku su panu Tanaku ir manau, kad svarbu išvengti bet kokio dėrybų vilkinimo, juo labiau, kad visame Balkanų regione vyksta nacionaliniai debatai dėl plėtros. Tai yra labai nuodugnus esminiai um, debatai ir mes dažnai priimdavome šalis. Uh, kartu grupėje iš viso regiono. Ir dabar tikrai nematau jokios priežasties, kodėl reikėtų užkirsti kelią juotkalnyjei, e, juo labiau, kad reikėtų pabrėžti, kad būtent juotkalnyje yra pažangiausia iš viso regiono šalių. Aš pateiksiu keletą pakeitimų, tačiau iš esmės visiškai pritariu rezoliucijos projektui. Kolega Vaigl. Ačiū. Prie... Pone Vaigl. Ponas Vaigau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Tanokui už labai ambicingą, kūrybišką požiūrį rengiant šį pranešimą. Esu dėkingas ir už tai, kad neilgas yra šis pranešimas, tai yra labai skaidri efektyvi valstybė ir mes galime pozityviai vertinti šios šalies pažangą ir jos kelią ES link. Ir aš manau, kad tą galime padaryti trumpai. Nėra prasminga įsileisti į ilgus apmąstymus ir siūlyti daug pakeitimų. Mes tų pakeitimų daug ir nesiūlysime, tik tai keletą pastabų, kurias tikėsimės bus atsižvelgta. Aš pritariu tam, ką pasakė socialistų frakcijos atstovas. Nėra jokių priežasčių, kodėl reiktų vilkinti dėrybų pradžią. Aš manau, kad visose ES valstybėse narėse vyraus sutarimas dėl to, kad Jotkalnyje yra sėkmės istorija ir pozityvus pavyzdys, kur tikrai nėra horizontė jokių didžiulių problemų, kurios galėtų sąlygoti tolesnį dėrybų atidėjimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Juotkalnyje pasiekė pažangos svarbiausiose srityse, kurios nekarta buvo minėtos. Ypatingai kalbu apie korupciją. Teisinga būtų teikti, kad Juotkalnyje ėmėsi prasmingų pastangų, pasiekė pažangos šioje srityje, užmesgė ryšių su visomis kaiminėmis valstybėmis ir nori taip pat bendradarbiauti su Interpolu. Kitas klausimas - žiniasklaidos laisvė ir tie incidentai, kurie buvo užregistruoti, užfiksuoti praeitais metais, kai buvo užpulti žurnalist, žurnalistai praeitais metais. Na, tokių incidentų skaičius praeitais metais sumažėjo, faktiškai beveik jų nebuvo užfiksuota pagal paskutinius duomenis. Teisėtvarkos e, ir teisėsaugos institucijos e, tikrai daug dirba, kad ištirtų tuos atvejus. Tai yra bendrai politinės kultūros dalis ir ta politinė kultūra turi įsivyrauti organiškai, na ir išsikrauti ant, ant žurnalistų faktiškai praeitie buvo primtina. Dabar kalbant apie sienų problemas. Pagal mano turimą informaciją yra planuojamas susitikimas mišriajame komitete vyriausybių ir valstybių vadovų lygmenių tarp Kroatijos ir Juotkalnyjos. Ir ten bus ketinama pareikšti, kad e, tas klausimas bus perduotas Hagos teismui. Kitas klausimas - ortodoksų bažnyčios klausimas. Serbijos ir Jotkalnijos ortodoksų bažnyčios yra atskirtos. Tai kelia šiokį tokį susierzinimą visuomenėje ir tai yra reali problema, tačiau nėra įmanoma jos išspręsti valstybės lygmenių, tą turi padaryti pati bažnyčia. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitus dalykus. Labai svarbu nekurti tokios situacijos, kai lyg pagrystas yra kišimasis į dvišalius Serbijos ir Juotkalnijos santykius. Serbija bando spausti Jotkalnijos vyriausybę per mažumas, e, kurios yra lojalios Belgradui. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu poniai, poniai Lunaček. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai e, Tanukui už e, rezoliucijos projektą. Tai yra puikus pranešimas trumpas ir tikslus. Yra trys sritys, kur pateiksiu savo pakeitimus. Tikiuosi, kad pranešėjas jiems pritars. Pirmiausia, pirmoji pirmasis punktas, kur kalbama, kad birželio mėnesį jau reikėtų pradėti dėrybas, e, visiškai tam pritariu. E, pastraipa susijusi su korupcija taip pat yra gera, tačiau yra kelios rytis, kurios reikia patikslinti. Pirmiausia, energetika ir ekonomika. E, Paskui paskutinėme pranešime kalbėjome apie projektą susijusi su hidroelektrinė ir škada upės užtvenkimu, juo labiau, kad ši upė yra labai svarbus gamtos rezervatas, čia pasižymintis didelę biologinę įvairovę, todėl labai svarbu um, e, organizuojant kitus viešuosius pirkimus užtikrinti absoliutų skaidrumą. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, kaip e, efektyviai, protingai išnaudoti vandens energiją, e, nenaikinant biologinės įvairovės. Aš tikrai nenusistačiusi prieš e, hidroenergiją, tačiau reikia nepamiršti ir tai, kad Juotkalnyje savo biologinę įvairovę pritraukia ir um, turistus. Antra sritis, jūs kalbėjote apie uh, diskriminaciją, tačiau nekalbėjote apie diskriminaciją dėl lyties. Juo labiau, kad praėjusiais metais ypač kolega Kačin e, dalyvavo e, delegacijoje, e, kuri lankėsi Juotkalnyjoje, buvo surinktas renginys, kur skirtas homofobijos temai būta visokių neramumų susijusių su šiuo renginiu ir mes matome, kad e, diskriminacija šioje šalyje e, dar turėtų būti naikinama, ypač diskriminacija dėl seksualinės orientacijos. Reikia bendradarbiauti su gėjų organizacijomis, e, su, su lyt lytimi, lytį pakeitusiais asmenimis reikėtų tobulinti įstatymus, e, skiriant daugiau dėmesio būtent šiai mažumai, tai yra um, homoseksualams ir savo lytį pakeitusiems asmenims. Um, Ir pagaliau paskutinė sritis, jūs ją taip pat minite, tačiau aš manau, kad reikėtų sugriežtinti toną, kai kalbama apie žiniasklaidos vaidmenį, kuriant pilietinę visuomenę, taip pat reikėtų pabrėžti um, tai, kad reikalingas. Uh, laisvas prieimas prie dokumentų, negalime leisti, kad visuomenė būtų bauginama, kad jai būtų užkertamas kelias susipažinti su atitinkama informacija. Tačiau iš esmės pranešimas yra geras. Ačiū. Ačiū. Ponas Huntis. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω πως η υπόθεση της ενταξιακής διαδικασίας του Μαυροβουνίου είναι... Aš Manau, kad dėrybos procesas turėtų būti paprastas. Lietkalnio situacija daug paprastesnė nei kitų regiono šalių. Mano frakcija pasisako už tai, kad visos regiono valstybės būtų priimtos į ES šalių šeimą. Kalbant apie rezoliucijos projektą, kolega kalbėjo apie tai, kad vakar išgirdo surrealistinių pastabų dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Kosovo. Buvo kalbėta apie tai, kad tos pastabos ar nuomonės buvo surrealistinės. Na, aš pritariu tam, kad juotkalnyjos santykiai su kaiminėmis šalimis yra tikrai geri, kitaip nei buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Tačiau e, galime susidaryti ir kitų surrealistinių įspūdžių, kurie yra visai realūs. Pats Pranešimas yra labai paprastas, jo sandara yra paprasta. Tiesiog siunčiame žinę, kad Juotkalnyje turėtų būti primta ES šalių šeima, kad dėrybos e, turėtų būti pradėtos kuo greičiau. Tačiau Čia kalbama ir apie narystę NATO. Nuo kada narystę Europos Sąjungoje mes siejame su šalies kandidatės narystę NATO? Aš tikrai nemanau, kad šios du dalykus reikėtų susijęti. Antras dalykas Ši šalis e, dabar yra iki darybinėme procese. Vakar kalbėjome apie Kosovą ir vakar Kosove buvo surinkta didelė demonstracija prieš e, vyriausybės taupimo paketą. O šiame pranešime mes e, teigiamai vertiname Juotkalnyje pagirdami jos makroekonominį stabilumą. Tačiau nereikia pamiršti, kad e, pasaulis vis dar ištiktas ekonominio nuosmukio. Ir turėtume panalizuoti situaciją, e, ko, kaip Juotkalnyje laikosi socialinės apsaugos principų. Um, kaip e, vertinami neoliberalizmo e, įstatymai. Ar nereikėtų koreguoti kai kuriuos įstatymus e, siekiant griežtesnės taupimo programos? Tačiau, jei kalbėsime tik apie taupimą, tai nepamirškime, kad taupimas paskui save visada velka kitą reiškinį, tai yra didelį nedarbą. Taigi mes turime pasvarstyti, kokį ekonomikos modelį turėtų rinktis juotkalnyje. Yra ir kitų sričių, kurios tiesiogiai yra susijusios su ekonomika, ekonominiu stabilumu, tačiau šiame pranešime apie šias rytis ne, nekalbame. Um, Pavyzdžiui, būtų galima kalbėti apie tai, kad tarptautiniai fondai kelia didelius reikalavimus dėl skaidrumo. Tačiau apie tai vėliau. Much, like the... Norėčiau prisijungti prie tų, kurie pozityviai vertino Jotkalnijos pažangą Europos integracijos kelyje ir pasveikinti poną Tanoką parengus geros kokybės pranešimą kuris objektyviai ir tikroviškai atspindi situaciją šalyje. Šalis e, gerai vykdo integracijos programą ir malonu, kad praėjusiais metais jai suteiktas šalies kandidatės statusas. Tikiuosi, kad procesas tęsis ir toliau sklandžiai ir e, Jotkalnė pradės e, darybas tikrai šiemet. Darybos nebus e, lengva užduotis ir manau, kad būtų geriausia pradėti nuo sunkiausių, sudėtingiausių skyrių. Ta prasme, norėčiau pasidžiaugti, kad ponas Aleksandros Andriepėjų yra paskirtas e, vyriausiųjų darybininkų dėl narystės ES, dėl septynių prioritetų, kurias komisija nustatė dešimtaisiais metais Pritariu ponui Tenokui, kad pasiekta ženkli pražanga, ypač kai kalbama apie parlamento darbą, darbo tvarkos taisyklės, rinkimų e, sistemą pakeitus e, įstatymą dėl politinių partijų finansavimo, bet taip pat ir kitose srityse, pavyzdžiui, teismų reforma, kovas su korupcija ir organizuotų nusikalsmamu. Taip pat malonu, kad ypatingas dėmesys pranešime skiriamas švietimo vaidmeniui, kur e, praėjusiais metais parlamentarai rado daug kompromisų. Jotkalnyje ekonomikos rytyje išlaiko biudžeto deficito ir išlaidų programą pagal Maastrichto kriterijus. Įstojimas į e, pasaulio prekybos organizaciją praėjusiais metais e, rodo, kad šalis žengia sėkmingų kelių ir e, to, tokiu būdu Jotkalnyje turi gerą starto poziciją prieš darybų pradžią ir einama teisinga kryptimi. Tačiau yra sričių, kurias reikia didžiai stebėti. Turime tikėtis tolesnių pastangų kovant su korupcija, ypač aukščiausių lygmenių. Ir e, atidžiai stebėti tokias bylas, kaip pavyzdžiui, telekomo privatizacijos atvejais. Taip pat daugiau pastangų turėtų būti dedama valstybės institucijams e, bendradauti su pilietinė visuomenė ir garantuoti žiniasklaidos laisvę. Pirmininkė, manau, kad pranešimo projektas yra gera proga toliau aptarti šį klausimą ir tikiuosi, kad taip padės Jotkalnyje žengti tolesnį žingsnį integracijos proceso rėmose. Ačiū. Ačiū. Dar turime laiko kitiems e, diskusijos dalyviams. Prašome laikytis dviejų minučių jums skirto laiko. Pirmiausia, ponas Kačinas. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Tenoką, parengus subalansuotą gerą pranešimą. Manau, kad kalbėsiu daugumos vardu, sakydamas, kad mes tikimės, jog darybos su Jotkalnyje prasidės šių metų birželio mėnesį. Atkalnyje yra maža šalis su santykinai maža ekonomika, tačiau politinė prasme ji yra pavyzdys kitoms vakarų Balkano šalise, šalims, kaip siekti pažangos integracijos procese. Ir aš manau, turėtume labiau padrasinti šią šalį ir pradėti darybas birželio mėnesį. Kodėl? Nes pradėjus darybas su Jotkalnyje niekas nebeliks taip pat, kaip buvo anksčiau vakarų Balsa, Balkanuose, nes e, kitoms šalims tai bus postumis Vytis Podgorica. Regioninis kontekstas yra labai svarbus. Yra daug, ne, Bosnija, Hercegovina, Serbija, Kosovas, Albanija, kurio, kurios atsilieka. Ir tai bus tarsi skambutis ir Makedonijai daugiau investuoti siekiant susitarimo dėl pavadinimo klausimo ir pradėti darybas. Labai svarbu, kad būtų pažangos pasiekta kovojant su korupcija ir organizuoti nus, nusikalstamumu. Kaip delegacijos narys norėčiau pasakyti, kad reikia e, teikti kaltinimus organizuotams nusikaltėliams ir tas bylas pateikti į teismą. E, šalis turi stiprinti taip pat ir teismų, policijos pajėgumus, staimo darybos ir labai svarbios ir dėl įstatymų viršenybės. 23 skyrius ir teismų ir pagrindinių taisų skyrius, jo, kai bus atidarytas, mes galėsime palengvinti reformas šalyje ir užtikrinti, kad procesas veiktų sklandžiai. Jotkalnė pasiekė pažangos derindama savo teisės aktus su uh, e, ES teise svarbiausios rytise kaip ir sakome pranešime, tačiau noriu pabrėžti šį beitą, kas yra labai svarbu, kas yra labai svarbu siekiant bendro sutarimo dėl švietimo, būtent kalbų klausimo. E, gerbiu protingą požiūrį siekiant istorinio kompromiso ir mažinant įtampą. Šis klausimas nuspelno pagarbos ir sveikinimų gyvendinant e, daugia etninės visuomenės principus. Tikiuosi, kad pranešimas prisidės prie tolesnio supratimo tarp Briuselio valstybinarių ir Podgoricos. Ačiū ir toliau ponas Petrle. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti poną Tanoką, parengus realistišką objektyvų pranešimą, kur viskas aprašoma taip, kaip yra, tačiau žinome, kad mažas šalies dydis ne, neužtikrina trumpo pranešimo. Pranešimas yra trumpas dėl to, kad jo kalnėje ir pasiekusi daug pažangos, tai reiškia, kad atėjo laikas pradėti dėrybas. Tikiuosi, kad šalis išliks dinamiška ir įgyvendins statymų viršenybės principus, laisvosios rinkos ekonomikos principus ir vykdys kitus darybų kriterijus. Ačiū. Na ir išvadoms e, sutikėme žodį ponui Tanukui. Ačiū už visus e, komentarus. Tai sustiprina mano nuomonę, kad Jotkalnyje iš tikrųjų siekia, yra, eina pažangos keliu, siekiant narystės e, Europos Sąjungoje ir jį gali pradėti nedarybas. Ačiū už pono Fermo komentarus, kad reikia šalį vertinti pagal jos nuopelnus ir nereikia nuolat kelti kartelės vien tik tai dėl vidaus e, politinių sumetimų. Ačiū poniai Prihasagič dėl jos žodžių. Ir lauksiu susidomėję socialistų ir socialdemokratų frakcijos pakeitimų dėl pilietinės visuomenės stiprinimo ir kovos su korupcija, taip pat žiniasklaidos laisvės stiprinimo, dėl ALDE komentarų, atstovų komentarų, taip pat dėkuoju už juos, ypač džiaugiuosi, kad e, čia išsakyta regioninių specialistų nuomonė. Jis minėjo sustikimą, kurį, apie kurį aš nežinojau ir bet kokie pakeitimai dėl to būtų sveikintini, ypač e, dėl santykių tarp Serbijos ir Jotkalnyjos e, stačiatikių bažnyčių. Čia, aišku, specifinės rytis ir uh, Aišku, kad gerai būtų, jeigu darybos prasidėtų dėl ginčių tarptų bežnyčių. Pone Lunačiak, galiu pasakyti, aišku, kad aš pritariu skaidrumui viešuose pirkimuose, tačiau nepritarčiau priemonėms ar pakeitimams žaliųjų pusės, pusės kurie neigiamai apibrieštų, apibūdintų e, Jotkalnijos ekonomiką ar e, jų sprendimus dėl reformų energetikos sektoriuose. Tačiau, aišku, lauksiu jūsų pakeitimų dėl e, seksualinių mažumų teisų. Panas Huntis iš GUE frakcijos dėl jo komentarų. Jis minėjo NATO. Žinoma, NATO narystė nėra kriterijus įstoti Europos Sąjungą, tačiau tai yra rodiklis, rodantis, kiek šalis yra subrendusi demokratiškai ir ekonomiškai stabilumo prasme, jeigu NATO jau svarsto jų prašymą priimti į organizaciją. Net pritarčiau e, NATO paminėjimo išbraukimui C konstatuojamoje dalyje, nes tai yra aprašomojo pobūdžio dalis apie mininti Jotkalnyjos e, užsienio politikos orientaciją. Tai yra jų vienas iš tikslų ir tai tiesiog rodo e, jų euroatlantinę orientaciją užsienio politikos srityje. Pone Fukanai, visada džiaugiuosi jūsų žodžiais, e, nes jis yra vienas iš didžiausių regiono ekspertų ir turi daug patirties užsienio politikos srityje, taigi ačiū už komentarus ir pritarimą mano pranešimui. Ponas Kačinas, e, ačiū už komentarus kaip eksperto šioje srityje ir jeigu pateiksite pakeitimų, ypač dėl to vaidmens, kurį jūs e, apibūdinate kaip Jotkalnijos kaip mažos šalies, bet ir e, tarpininkės ginčiuose tarp e, kaiminių valstybių. Ir jeigu pateiktumėte pavyzdžių, tai būtų gerai. Podgoricoje girdėjau, kad jie norėtų būti neutralus tarpininkas ginčiuose tarp kitų Balkanų šalių. Ir tai yra labai geras aspektas, kuris, rodo, kuris yra naudingas Jotkalnyje. Man atrodo, kad man labai e, pasisekė gaus e, renkti šį pranešimą, kuris yra pakankamai aiškus ir e, lengvas ir jį paprasta pristatyti komitetui parlamente. Tačiau lauksiu jūsų pakeitimų ir tolesnių diskusijų bei balsavimo plenarinėje sesijoje. Tačiau svarbiausia apie Jotkalnyje kalbant yra tai, kad jį turėtų pradėti darybas kaip galima greičiau. labai. Ačiū. Pone Tanukai, noriu priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra vasario antrą dieną iki 18 valandos. Ačiū. 11 valandą tęsime posėdį. Vyks Diskusija apie masinius neramumus arabų šalyse praėjus metams pasveikinsime e, kolegas iš nacionalinių parlamentų ir svečius. O dabar pertrauką ačiū.

Kolegi. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Prašome susėsti. Šiandien mūsų laukia įdomi diskusija. Tai yra arabų šalių revoliuciją praėjus metams ir norėčiau pasveikinti mūsų svečius. Ypatingai šiltai sveikiname kolegės ir kolegas iš nacionalinių parlamentų. Noriu padėkoti visiems prieimusiems kvietimą ir atvykusiems išklausyti e, šios įdomios ir svarbios diskusijos bei dalyvauti juose. Taigi, arabų šalių revoliuciją praėjus metams. Manau, kad labai svarbus nacionalinių parlamentų narių dalyvavimas šiandienos diskusijose, jo labiau, kad arabų šalių revoliucija daro didelį poveikį ir e, užsienio politikai, jo labiau, e, kad Lisabonos sutartis sustiprino Europos parlamento vaidmenį formuojant užsienio reikalų politiką ir šiame formavime dalyvauja ir nacionalinių parlamentų atstovai. Prieš metus Tunisas, Tunise prasidėjo revoliucija prieš Ben Ali. Tunisas paėmė e, savo šalies likimą į savo rankas ir protestai Tunise persidavė ir į kitas šiaurės šalis. Mus e, šie pokyčiai džiugina. Ir mes palankiai vertinam arabų šalių siekį reformuotis. Reikia nepamiršti gilios arabų šalių istorijos e, ir turėti omenyje, kad revoliucija šiose šalyse nebuvo e, paprasta. O šiandien Mūsų diskusijoje dalyvauja ir Europos išorės veiksmų tarnybos nariai, nacionalinių parlamentų nariai, komisijos nariai. Kalbėsime apie iššūkius, kuriuos ES turi atremti reaguodama į arabų šalių revoliuciją ir politinius pokyčius. Ypatingai svarbus ir Europos tarybos e, vertinimas Šiandien turime atsižvelgti ir į Europos tarybos rekomendacijas bei įvertinimą. Taip pat šiandienos diskusijose dalyvauja ir JAF administracijos narys, Jis kalbės apie JAV administracijos atsaką į arabų šalių revoliuciją. Aš sveikinu ambasadorių Viljamą Taylorą kuris kalbės apie tai, kaip svarbu bendradarbiauti siekiant sukurti teisinės valstybės arabų šalyse. Aišku, esama ir tam tikrų nuogastavimų, todėl mums reikia uh, E, bendro požiūrio. O dabar baigsiu savo įvadinį žodį ir žodį perduosiu ponui Piero Antonijo Panserį, kuris e, koordinuos šiandienos diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti mūsų svečius, e, pona Bernardino Leon Jis yra specialusis Europos Sąjungos atstovas ir pasiuntinys. Taip pat sveikinu Viljamą Taylorą, um, JAF artimų rytų politinės sistemos keitimo specialųjų koordinatorių ir pona Pierre Vemon, kuris e, yra EIVT narys. Šiandien vyksta pirmasis keitimasis e, nuomonėmis ir mes e, turėtume labai pragmatiškai vertinti realybę. Mes palaikome nuolatinius ryšius su savo partneriais e, kitoje viduržėmio jūros pusėje, ypač pono Leon pranešimas e, apims ateities perspektyvų vertinimą. Jau dabar imtasi įvairiausių iniciatyvų, pagal kurias stiprinamas e, bendradarbiavimas su arabų šalimis. Šios iniciatyvos gimė ir todėl, kad buvo e, skatinami demokratiniai rinkimai Tunise ir Egipte. Kita mūsų prelegento užduotis, pono Viljamo Tayloro užduotis, pristatyti, koks yra JAF administracijos atsakas į arabų šalių revoliuciją, kokomis priemonėmis JAF administracija naudojasi, e, kokie politiniai sprendimai buvo priimti. Mes tikimės, kad ambisa, ambasadorius Tayloras pristatys, koks yra naujasis um, JAV atsakas į arabų šalių revoliuciją. JAV labai remia demokratinės valstybės principų dėgymą, uh, arabų šalyse. Reikia nepamiršti, kad Europos taryba taip pat e, buvo e, demokratinių e, revoliucijų narė, ypač įsteigus Venecijos komisiją buvo skiriama labai svarbi ir vertinga parama. Ponas Bukikio yra Venecijos komisijos pirmininkas, jis nuolat palaiko intensyvius ryšius E, su pilietinės visuomenės nariais, e, konstitucinės teisės žinovais, nevyriausybinėm organizacijom arabų šalyse, Tunise ir Egipte. Jis pristatys, kaip vyko rinkimai Tunise ir Egipte. Mes su didžiausio susidomėjimo laukiame jo pranešimo, o dabar žodį perduosi ponui Bernardino Leon. Taip pat dar norėčiau priminti, kad išklausę pranešėjų galėsime e, užduoti jiems klausimus ir išgirsime atsakymus. Dabar ponui e, Leon 10 minučių. Great... Ačiū. Labas rytas visiems. Labai malonu vėl būti Europos parlamente. Aš iš pat pradžių primiktinai teigiau, kad dialogas su jumis yra esminės reikšmės ir toliau manau, kad kadangi daugelį pietų partnerių pagrindinės legitimios valdžios institucijos yra konstitucinės asamblėjos naujai išrinkti parlamentai, taigi parlamentarų vaidmuo ir Europos parlamentarų, ir nacionalinių parlamentarų vaidmuo yra labai svarbus. Aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasveikinti visus nacionalinių parlamentų atstovus. Tikrai jūsų vaidmuo yra ypatingai svarbus. Na, o mes, kaip atstovai, užmesgame kontaktus su naujomis institucijomis ir jūsų parama, jūsų dialogas su naujosiomis institucijomis mums yra labai svarbus. Aš manau, kad e, šioje sesijoje, šiuose diskusijose daugiausia kalbėsime apie tartautinius kontaktus, e, turiuomenė ir, ir JAF, ir pilietinės visuomenės atstovų ES pozicijas, vertinant šią, nau, šį naują socialinį kraštovaizdį pietričių viduržėmio jūros regione. Kartais e, girsta, išgirstame įvairių skeptiškų pastabų iš įvairių vietų. Ir aš suprantu, kad kartais tiesiog žvelgiama į nuomonių apklausas, aš tų apklausų irgi nema, nemažai mačiau tokiuose valstybėse kaip Egiptas. Ir tiesa, kad kai žmonių paklausiama apie tarptautinius partnerius, tiesa, kad Europa paprastai nėra, neužima labai aukštų pozicijų ir kartais e, jaučiama, kad e, tiesiog yra gal ilgai laukiama, vertinama tai, kas vyksta tose valstybėse prieš imantis veiksmų, prieš rengiant e, ateities strategijas tų valstybių atžvilgių. Na ir mano nuomonė yra štai kokia. Taip daryti nereikia. Mes, europiečiai, turime daug milžiniškų privalumų, tarptautinė bendruomenė turi daug privalumų, galimybių formuoti ir daryti įtaką tam, kas vyksta regione. Taigi mes negalime leisti savo būti stebėtojais, turime įsitraukti visapusiškai iš visų institucijų, vykdomosios valdžios, teisėkuros valdžios. Teisė Tai yra pagrindinė atsakomybė ir Europai, ir tarptautiniai bendruomeniai apskritai. Jūs prašėte, kad aš pakomentuočiau iniciatyvas ir dialogus vykstančius su visomis valstybėmis po rinkimų ir kokie vertinant įvairius procesus tose valstybėse ir pakomentuoti, kokius iššūkius matome artimiausioje ateityje, kokie užmėgsti tarptautiniai kontaktai. Trumpai norėčiau paliesti kiekvieną valstybę, kiekvieną regiono valstybę. Pradėsiu nuo Tuniso. Kaip žinote, ten yra darbo grupė. Yra sukurta darbo grupė ir aš norėčiau pabrėžti, kad ji dirba ne tik su Tuniso vyriausybė, bet ir su Tuniso politinėmis partijomis, pilietinė visuomenė. Daug atstovų įtraukti į tą darbą ir tai grindžia kelią darbų su naujomis institucijomis po rinkimų. Yra trys politinės partijos, kurių nariai sudarė vyriausybės koaliciją, Nachta, CPR ir Takatų, socialdemokratai, įsitraukė, reng, kuriant tą darbo grupę. Na ir po rinkimų mes labai artimai bendraujame su tų trijų politinių partijų lyderiais. Rytoj vykstu vėlgi į Tunisą, susitiksiu su premjeru Džabalį, tai antrasis mano susitikimas su premjeru po rinkimų. Pirmasis susitikimas buvo labai įdomus. Jis įvyko praėjus keliom, likus kelioms dienoms prieš e, vyriausybės suformavimą. Iš tiesų buvo labai įdomus e, pokalbis su juo. Ir galiu pasakyti, kad netgi turėjau galimybę aptarti labai delikačius, jautrius klausimus ir įsitikinau, kad jis asmeniškai yra pasiryžęs e, užtikrinti uh, susitaikymą, įtraukti ir europiečius, ir amerikiečius į regiono ateitį. Ir tikiuosi, kad gan greitai gausime svarbių žinių iš naujojo premjero, Tuniso premjero, dėl labai ypatingų santykių, kuriuos jis nori užmėgsti su Europą. Na, o po tos kelionės bus um, tolesnis darbo grupės posėdis, kuris bus labai e, svarbus, stiprinant mūsų kontaktus su nauja Tuniso valdžia. Ir noriu pabrėžti, kad šio parlamento, nacionalinių parlamentų vaidmuo čia yra labai svarbus. Jordanija. Su Jordanija e, ten lankiausi jau penkis kartus. Pastarėjai du įvyko per ankstesnės dvi savaitės. Vasario 11 susitiksiu su karaliumi ir noriu pasakyti, kad jo įsipareigojimas, noras vykdyti reformas yra įspūdingas. Jis detaliai išvardijo visas reformas, įstatymus, rinkimų kalendorių ir galiu pasakyti, kad Jordanija pačiu aukščiausiu lygmeniu, premjero, užsienio reikalų ministro, planavimo ministrų lygmeniu labai e, rimtai imasi darbo. Na, o norėčiau pabrėžti susitikimą su dviem ministrais parlamentinių reikalų ir teisėkuros ministrais. Jie atsakingi už perinamąjį laikotarpį ir per juos ES labai aktyviai įsitraukusi į visus reformų procesus, rengiant įvairius įstatymus, kurie bus primti per ateinančius 2-3 mėnesius. Tai bus esminių pagrindų tam reformų procesui. Per pastarąjį mano apsilankymą susitikome su 11 pagrindinių politinių partijų Jordanijoje ir antrąjį kartą tos politinės partijos turėjo galimybę susitikti su vyriausybė, ES atstovai irgi buvo pakviesti į salę, dalyvauti tame dialoge. E, posėdžio pabaigoje tų politinių partijų atstovai, netgi dvi opozicijos partijos, tikrai susitikimas buvo labai atviras, kartais gan sudėtingas, Tačiau tie atstovai mums pasakė, kad yra pirmasis kartas, kai matome tarptautinių atstovų tuose tiesioginiuose kontaktuose ir tai yra labai svarbu, tad tarptautinės bendruomenės parama mums labai svarbi, ji mums padės ir toliau dirbti perinamojo laikotarpiu. Šalia tų 11 politinių partijų mes dar palaikome ryšių su pilietinė visuomenė, kaip ir Tunise. Aš ir mano komanda daugiau nei 20 pilietinės visuomenės organizacijų aplankėme, susitikome toje valstybėje. Kitas dalykas - darbo grupė. Darbo grupė iki vasario pabaigos pradės dirbti. Ir kaip ir Tuniso atveju, šio parlamento atstovų vaidmuo buvo labai svarbus. Antonijo Panzeri, Ignacijos Salafranka, kiti parlamento nariai dalyvavo ir tikiuosi, kad e, ir Jordanijos atveju jų, jų parama bus suteikta. Egiptas, žinome rinkimų rezultatus, laukiame prezidento rinkimų, tikimės, kad vyriausybė bus civi, pilietinė, civilinė ir ministrai suformuos koaliciją su kitomis politinėmis partijomis, labai artimai su jais bendraujame. Vasario pirmąją savaitę ten vyksime, Taigi su visomis politinėmis partijomis kalbamės toje tarpinėje vyriaus, laikinos, laikinoje vyriausybėje, taip pat kalbamės su pilietinės visuomenės organizacijomis. Vėlgi Egipto atveju tikrai bendraujame su daugybė pilietinės visuomenės organizacijų. Marokas. Ta situacija panaši. Rengiuosi iš kelionė iškart po rinkimų. Jau tris kartus ten lankiausi. Vėlgi kontaktai labai artimi. Maroko atveju dar norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra Europos parlamento vaidmuo bendraujant su Maroku, nes, kiek suprantu, Marokas išgyvena ypatingą laikotarpį po rinkimų ir labai svarbu įsitraukti į tą darbą su jais. Žinau, kad buvo priimti nelengvi sprendimai dėl Maroko ir aš primiktinai teigiu, kad tas bendradarbiavimas yra svarbus. Libija. Pirmasis seminaras su jais įvyks kitą savaitę. 30-31 sausio dienomis. Taigi Europa turi prisimti svarbę atsakomybę kartu su jungtinėmis tautomis, pasaulio banku ir tarptautinio valytos fondu. Esame atsakingi už tai, kad būtų koordinuojamos tarptautinės pastangos. Tarptautiniai atstovai iš įvairių valstybių turi įsitraukti į tą procesą. Ir tas darbas turi būti koordinuojamas tų trijų institucijų Aš tikiuosi, kad gan greitai šalia šio seminaro surenksime seminarą su pilietinė visuomenė. Tikėtina, kad tai vyks vasario mėnesį ir tokiu būdu mes ir toliau bendrausime su Libija, rengiantis rinkimams. Tai aišku yra pagrindinis tikslas ir taip pat dirbsime su vyriausybė, padėsime jai, padėsime valstybei sugrįžti į normalų gyvenimą jautriuose sektoriuose - socialinės paslaugos, saugumas, uh, vandens valdymas ir vanden, vandentvarka ir taip toliau. Trumpai paliesiu iššūkius. Ankstesniuose pasakymuose minėjau, kad ekonominė ir socialinė politika turi būti derinama. Revoliucijos demo, demonstracijos susijusios su orumu. Tai yra ir politinė dimensija, balsavimas, laisvė įsitraukimas į politinę visuomenę, bet tai susiję ir su darbo vietomis. Ir darbo vietos užimtumas, mano manimu, yra svarbiausia problema. Taigi pradėsime nuo to elemento. Tarptautinė bendruomenė ne tik turi pateikti atsakus dėl to, kaip turi plėtotis tos valstybės, kaip jos turi bendradarbiauti, bet taip pat turi kažką pasiūlyti realaus tam, kad ekonomika funkcionuotų. Ir tokiuose rytėse kaip priekyba, investicijos, žemės ūkis, jos yra esminės rytis, jeigu norime, kad tų šalių ekonomikos e, funkcionuotų. Dėl politinio plotme, plot, politinio lygmens, aišku, dialogas yra labai svarbus, reikia užmėgsti kontaktus su naujais veikėjais visomis prasmėmis. Tai neturi vykti tik tai tarp institucijų, tai turi vykti ir tarp visuomenių. Tie žmogiškieji kontaktai yra labai svarbus. Uh, ir reikia keisti paradigmą. Šios valstybės dramatiškai keičiasi, politinės jėgos dramatiškai keičiasi, tačiau mes irgi turime pasikeisti, turime suprasti ir vertinti tas valstybės kitaip. Tai, kas vyksta regione, turime techniškai įsitraukti visus mikroprocesus, kurie vyksta regione, visus teisėkuros pasikeitimus, reformas, kurios yra reikalingos. Turime įsitraukti ir į rinkimų stebėjimo darbus. Norėčiau priminti pono Galerio misijos Tunise darbą puikiai vertinta. Dar dėl tarptautinių kontaktų norėčiau pasakyti, kad ambasadorius Tayloras atvyko, jis yra puikus diplomatas, puikiai atlieka darbą ir mes labai artimai su juo bendraujame, dirbame kartu. Junktinės Amerikos valstijos yra labai svarbus veikėjas tą darome ir su jungtinėmis tautomis, tartautinėmis finansinėmis institucijomis ir tokiamis šalimis kaip Persijos įlankos, įlankos šalis, Turkija, taip pat Šveicarija, Australija, Kinija, Pietų Koreja, Norvegija, netgi Izraelis. To šalis irgi nori uh, įsitraukti į darbo grupės e, veiksmus ir dirbti per Europos Sąjungą su tomis e, pietų Viduržėmio jūros regiono valstybėmis. Ačiū. Grazie molte. Il secondo... Labai ačiū. Toliau ambasadorius Viljamas Tayloras, Junktinių valstybių specialusis koordinatorius vidurio rytų perinamajam laikotarpiai. Ačiū, ponė pirminkė, man didelė garbė dalyvauti jūsų posėdėje kartu su kolega Bernardino Leonu. Junktinėse valstijose aš žinomas kaip amerikiečių Bernardino Leonas. Šią atsakomybę mes ir suinteresuotumą e, rimtai vertiname, esame skiria išteklius, e, surengėme organizaciją, kuri daugiausia dėmesio skiria vidurio rytų šalių perinamajam laikotarpiu. Bernardino ir aš esame atsakingi už paramą Egiptui, Tunisui ir Libijai. Jis dar turi dvi kitas šalis, kurias apibūdina, tai yra Maroko ir Jordanija. Aš už jas nesu atsakingas savo darbe, tačiau šių šalių perinamai laikotarpis, e, pirmas laikotarpis gali išsiplėsti ir tikiuosi, kad ateityje be Tuniso, Egipto ir Libijos dar prisidės čia Sirija ir Jemenas, kaip šalis perinančios prie demokratinio valdymo, kurį mes remiame. Mes e, taip pat esame įsitikinę, kad tai yra e, svarbiausi geopolitiniai įvykiai šiame regione ir iš tikrųjų pasaulyje nuo 1989 metų ir norime tas šalis renkti kiek tik galime tame perėjime prie demokratinio valdymo. Jungtinėse valstijose manoma, kad labai svarbu dirbti kartu su europiečiais, ypač su ES, remiant šias šalis. Europos Sąjunga turi stipriųjų pusių šioje srityje ir tuo reikia pasinaudoti, dedant šias pastangas jūsų prekybos santykiai, kaiminystės politika, santykiai ryšiai su pilietinė visuomenė tose šalyse ir jūsų vadovaujantis vaidmuo NATO Libijos kampanijoje rodo, kad mums yra svarbu reik, artimai dirbti su Europos Sąjunga. Esame išmokę tam tikrų dalykų apie stabilumą. Mes manome, kad tikras ilgalaikis stabilumas šiame regione neatsiras remiant autoritarinius režimus. Esame padarę praeitie klaidų ir pripažįstame, kad tikrasis stabilumas atsiras atsiradus vyriausybėms, kurios e, e, vadovauja savo šalims su žmonių parama. Tai yra labai svarbus e, aspektas, į kurį mes rimtai žiūrime, kurį jūs rimtai vertinate ir norime remti tai, ką remia patys e, žmonės arabų šalyse. Visi turime dėl laisvų sąžiningų rinkimų. Reikia kurti institucijas, kurios reaguotų į šių šalių piliečių lūkesčius. Pagalba žmogaus teisėms, mažumų teisėms, moterų teisėms yra svarbus e, tų valdo, valdomųjų paramos elementai. Labai svarbu remti teisingumą ir įstatymų viršinybę šiuose šalyse. Manome, kad tai yra žmogiškosios vertybės, kurių reikalauja tiek arabai, tiek europiečiai, amerikiečiai. Tai yra bendros vertybės, kurias mes norime, jog jie e, turėtų. Aišku, kad tai yra bendros vertybės, tačiau kontekstai trijose šalise, su kuriomis aš dirbu, e, yra skirtingi. Tunise lyderis tiek chronologinė prasme, bet ir pagal politinius žingsnius. E, ši šalis yra lyderė, tam prasidėjo arabų pavasaris, pirmieji rinkimai įvyko ten ir plačiai buvo vertinami kaip laisvi ir sąžiningi. Koalicija atsiradusi po e, rinkimų apima islamistų partija kartu su pasaulietinėmis partijomis koalicija. Mums labai malonu, kad Tuniso ministras pirmininkas pirmosius vizitus e, rengia į Briuselį. Tai yra labai geras ženklas Tuniso žmonėms, labai geras ženklas yra tai, kad jie pripažįsta ir vertina Europos Sąjungą ir Europos žmonių paramą jų siekia pereiti prie demokratiško valdymo. Tikimės, kad mes galėsime e, prisidėti prie, prie viso to. Mes remiame ekonominius ir politinius pokyčius, kaip buvo pasakyta, kaip Bernard e, Bernardinas sakė, abu dalykai yra susiję, jeigu abu bus sėkmingi, tai situacija bus tvari. Mes esame pasiūlę garantijas paskoloms ekonominė prasme. Mes remiame privatų į sektorių ir remiame ir Junktinių valstybių firmas, kurios nori investuoti Tunise ir taip pat atsirandančius verslininkus Tunise. Vienas iš mūsų viena iš vertingiausių e, tarptautinių programų buvo, yra taikos korpusas, e, kuris išvyko iš Tuniso Benali laikais. O dabar tunisiečiai kviečia e, taikos korpusą vėl sugrįžti į Tunisą. Egipte situacija šiek tiek sudėtingesnė. Situacija įdomiai dinamiška. Vėlgi rinkimai buvo laisvi ir sąžiningi. Ir vakar suformuotas parlamentas, Islamo teisingumo partija pasiekė gerų rezultatų e, rinkimuose, kita Islamo partija, salafistai taip pat e, sternančiai gerų rezultatų pasiekė. Mūsų lūkesčiai yra tie, kad Tuniso modelis būtų taikytinos taip pat ir Egipte. Ir mes žiūrėsime, kokia susidarys koalicija, kaip jiems pavyks e, suburti, e, pare, e, paskirti vyriausybę. Vėlgi reikėtų akcentuoti mažumų teisės, taip pat žmogiškasias vertybės. Mes remiame tai, kad e, karinė vyriausybė perduos galės e, birželio ar liepos mėnesį civiliniai vyriausybei. Pagal naują konstituciją bus išrinktas prezidentas. E, pagal naują konstituciją, kurią parengs šimto žmonių komitetas. Tai labai svarbus procesas. Mes jį remiame ir mes tikimės, kad tai procesas vyks greitai ir dirbsime su nauja vyriausybė. Pilietinė Egipto visuomenė taip pat greitai vystosi. Mums malonu e, tą pilietinės visuomenės vystimas remti tiek praeitie ir ateityje, tiek iš ekonominės pusės, tiek žiniasklaidos prasme. Ir taip pat dirbame su politinėmis partijomis. Kaip ir europiečiai, mes turime politinių organizacijų, kurios remia ne individualias politinės partijas, bet politinių partijų e, vystimas apskritai. Deja, Egipto vyriausybė užsipuolė keletą mūsų politinių partijų organiz, organizacijų tiek amerikiečių, tiek Egipto nevyriausybinės organizacijas, taip europie, tiek europiečių. Tai yra problema tiek egiptiečiams, tiek mums. Mes tikimės, kad nevyriausybinės organizacijos galės vėl atverti savo būsnės, kad jų įranga, e, bylos, e, tai, kas buvo konfiskuota, bus gražinta ir kad jos galės laisvai veikti. Ir kol to laukiame, kol kas problemų, problema yra. Nepaisant to, mes esame paskyrę paramą Egipte, Egiptui, kaip žinote, karinę paramą skiriame Egiptui ir Egipto karinė vyriausybei su sąlyga, kurią nustatė pirmą kartą mūsų kongresas. Na ir trečioji šalis, su kuria aš dirbu, yra Libija. Ten iššūkių yra daugiau. Organizuojant politinę konkurenciją, politinės varžybas, tai yra rinkimus, šį birželį mes e, šį procesą remiame tave. Tunise ir Egipte yra tam tikros supratimo, kaip reikia renkti rinkimus nors jie būdavo ir ne visai tikri. Libijoje taip nėra. Tai jiems bus iššūkis ir mes e, jiems padedame, ES padeda e, surenkti rinkimų procesą. Ir e, aišku, kad rinkimų komisijai ten teks rimtas darbas. Kaip anksčiau minėjau, remiame tai, tą Europos vadovavimą Libijos rekonstrukcijos ir vystimosi procese mums e, malonu remti Europos pastangas čia, kaip ir e, NATO operacijos metu praėjusiais metais. Mes koordinuosime artimai su jungtinėmis tautomis šį darbą, tikiuosime koordinuoti savo paramą su Libijos prašymais. Regioninių požiūrių mums malonu tęsti darbą, kurį pradėjo G8 aštunukui pirmininkavusi e, Prancūzija praėjusiais metais ir e, plėtos metą partnerystę, kurią pradėjo e, Prancūzija. Mūsų pirmininkavimo metu įvyks vadovų susitikimas gegužės mėnesį Čikagoje ir tikiuosi, kad galėsime išplėtoti pradėtą darbą. Numatysime darbą su pilietinė visuomenė ir investuotojais regione. Taigi, tikiuosi išgirsti jūsų klausimų. Manau, kad šiaip tai yra amžiaus galimybė ir amerikiečiai kartu su europiečiais turi puikių progų pasiekti gerų rezultatų. Ačiū. Thank you, Mr. Ambassador. Ačiū, pana ambasadoriu. Pana. Dabar išgirsime pono Džanibo Kiki pranešimą Venecijos komisijos pirmininko. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Tunise lankiausi prieš vienerius metus, kovo mėnesį, kartu su buvusiu jūsų pirmininku ponu Buzeku. Ir esu didelis optimistas. Aš manau, kad jis irgi yra optimistas. Praeitą savaitę vėl ten lankiausi ir optimizmas įgavo naujų niuansų. Pasakysiu kodėl. Pirmiausia, netapau mažiau optimistas dėl Tuniso, bet apskritai dėl visų valstybių regione. Vidurio rytų Europai prireikė daugiau nei 20 metų, kad būtų užbaigtas, demok, užbaigti demokratiniai procesai, kol galiausiai buvo perita prie visapusiškos demokratijos. Ir aš matau tam tikrų problemų, kurios gali stabdyti demokratinius procesus šiame regione. Ir šios problemos yra štai kokios. Tunise pirmiausia tai yra ekonominė problema jeigu ekonominė prasme Tunisas nieko nepadarys, jeigu milijonai žmonių neras darbo, negaus darbo šiais metais ir tų, skaičių, tų žmonių skaičius smarkiai išaugo dėl e, karo Libijoje. Tikrai daug žmonių Tunise neturi darbo ir taip yra dėl to, kad daugelis europinių įmonių dėl politinių priežasčių, dėl to, kad saugumas nėra užtikrinamas, socialinės sąlygos netinkamos, pasitraukė iš Tuniso rinkos. Taigi pagrindinė problema Tunise - išvengti socialinio spraugimo dėl ekonominių problemų. Maroke tai nėra vien tik tai ekonominis ar socialinis klausimas, kuris kelia problemų. Maroke daugiau tai susijęs su konstitucijos rengimu. konstitucija turi būti integruota į esminius įstatymus. Ir panašu, kad Maroke per ilgai jau trunka šis procesas, ta teisėkuros reforma turi būti vykdyta kur kas greičiau, kuo galima greičiau Egipte. Problemų yra įvairių. Aišku, yra ir ekonominių problemų. Egiptas yra labai svarbi valstybė ir dėl gyventojų skaičiaus, ir dėl savo padėties regione. Na, o pastarieji rinkimai nedavė demokratijai palankių rezultatų. Naujieji mus, musulmonų brolyje ir salafistai e, laimėjo rinkimus, jie surinko didelę daugumą. Na ir tai yra perdėm didelė dauguma parlamente, kuri kenkia bendrai demokratijai. Ir mano vertinimu tai yra problema Egiptui. Bahreine, apie Bahreiną mes nekalbėjome kol kas, tačiau žinome, kad ten irgi vyksta svarbių pokyčių. Aišku, ten didžiausia problema yra susijusi su religija, šeitų dominavimas e, sunitų atžvilgių. Na ir aš manau, kad e, dauguma arabų valstybių stebi, kas vyksta ir Sirijoje dėl režimo žlugimo gali atsirasti susiskaldimas tarp šeitų, sunitų ir, aišku, tai tuo gali pasinaudoti Hezbollah ir kitos organizacijos. Taigi, aš manau, kad dabar šiek tiek esu didesnis pesimistas nei prieš vienerius metus. Tačiau turiu pasakyti, kad reikia skirti šiek tiek laiko, nes demokratija negali įvykti per kelis mėnesius ar kelis metus netgi. Aš sakiau, kad rytų Europoje tam prireikė tikrai daugiau laiko. Ir aš manau, kad arabų šalis turi galimybių, turi šansų, nes kultūrinė prasme iš tiesų tai yra labai pažangi, pažangus regionas. Ten yra daug inteligentų, yra pilietinis judėjimas ir tai tikiuosi, leis greičiau įtvirtinti, demok įtvirtinti demokratijai. Kalbant apie Tunisą, dar pamiršau pasakyti, kad Venecijos komitetas, kurie nežino, yra nepriklausoma organizacija, konsultacinio pobūdžio organizacija Europos taryboje, kuri e, padeda e, padeda, e, teikia konsultacijas dėl konstitucinių reformų ir mūsų e, darbas vyko gan intensyvus e, žlugus ir Berlyno sienai. Tiesiog žiūrime, kiek yra laikomasi pagrindinių demokratijos standartų. Ir ši, šis komitetas turi aišku vaidmenį. Mes kaip ir netgi jaučiame iš anksto, kad gali vykti tam tikri pokyčiai. Nuo 2006 metų mes jau jautėme, kad gali kažkas vykti Arabų šalyse, Solžyru, Egiptu, Bahreinu, Libija. Jau buvome užmesgę atitinkamus e, ryšius. Ir nors tuo metu vyravo diktatūros, tačiau mes jau išvelgėme tam tikrų pokyčių galimybių. Ir matėme jau ten vyrų ir moterų, jau, kurie jau kvepavo e, ir alsavo demokratijos dvasia. Taigi Venecijos komitetas ir dėl Maroko, ir dėl Alžyro, ir dėl Egiptas irgi turėtų tapti mūsų uh, E, komiteto nare, bet e, dėl susiklošiusios situacijos dar reiks e, palaukti. Palestinos savivalda irgi turi specialų statusą, taigi būtent tokiuose, tokiuose forumuose mes ir diskutuojame, esame įsteigę pakomitetį, kuris atsakingas už pietų viduržėmio jūros regioną. Ir kovo mėnesį vyks pirmasis pakomitečio posėdis ir mes kalbėsime ir su kolegomis iš arabų šalių apie bendrai rūpimus klausimus. Taigi Tunise E, teisėkuro situacija yra stabili, viskas vyksta tinkama linkme. Rinkimai buvo atidėti tik keliems mėnesiams, tačiau galiausiai Nacionalinė asamblėja buvo suburta, ji pradėjo savo darbą Ir aišku, pagrindinis uždavinys per metus parengti konstituciją. Tačiau, kai tik tai asamblėje pradėjo darbą, ji teigia, kad turi pakankamai visuomenės legitimumo imtis e, atitinkamų darbų. Ir e, tai buvo, na, politinis susitarimas. Tačiau darant spaudimą visuomeniai ir tarptautiniai bendruomeniai, visi mano kontaktai Tunise su visomis politinėmis partijomis, kurios dirba nacionalinėje asamblėjoje, minėjo, kalbėjo apie tai, kad matyt, tam darbui prireiks apie 18 mėnesių. Taigi iki 2013 metų turėtų būti parengtas jau parengti teisėkuros, atlikti teisėkuros darbai. Ketvirtadienį buvo išspręsta problema dėl septynių komitetų subūrimo. Tie septyni komitetai dirbs paraleliai, teiks teisėkuros pasiūlymus, dėl, rengs bendrą konstitucijos projektą. Taigi vyksta koordinacinis darbas ir asamblėjos pirmininkas irgi prižiūri tą koordinacinį darbą. Ir galiausiai buvo parengtas, parengti atitinkami kompromisai koordinacinio komiteto ir tas koordinacinis komitetas dabar jau imsis darbų. Taigi, teisėkros prasme viskas vyksta sklandžiai, rinkimai vyko sklandžiai rinkimų komisija, kuri buvo sukurta, suburta konkrečiai tiems rinkimams, irgi veikė sklandžiai, gal išskyrus rinkimų sąrašus, nes 57 procentai tik tai rinkėjų dalyvavo rinkimuose. Ir 34 procentus. Gavo balsų e, atitinkama partija. Taigi, panašu, kad e, šiai partijai teko atsitraukti šiek tiek e, atgal ir suteikti daugiau manevro laisvės kitoms partijoms ir galiausiai buvo suburta ta trojka, trijų pagrindinių partijų koalicija. ir reikalinga absoliuti dauguma, tvirtinant įstatymus. Ir svarbu, kad kiekvienas konstitucijos straipsnis būtų e, parengtas palaipsniui ir trijų partijų koalicijai dar reikės papildomai septynių balsų tam, kad būtų suburta ta dauguma reikalinga konstitucijos projektui tvirtinti. Taigi dar norėčiau pasakyti, kad stebime situaciją ir kitose valstybėse, Egipte ir taip pat Bahreine, kur panašu, kad yra tam tikrų ženklų noro bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė, norų keisti, transformuoti valstybę kaip ir Jordanijoje, kur yra irgi užmėgsti kontaktai ir vyks mūsų kitas apsilankimas e, toje valstybėje gan greitai. Ačiū. Labai ačiū. Nenoriu švaistyti laiko, todėl jau dabar pradėsiu diskusijas. Kalbėtojų sąrašą sudaryti baigėme. Yra 15 narių norinčių pasisakyti. Aišku, nacionalinių parlamentų atstovai taip pat e, pareiškė norą paklausti, tačiau ir Europos parlamento nariai taip pat užsiregistravo. E, norėdami e, būti teisingi, turėtume pasirinkti teigiamos diskriminacijos principą ir pirmiausia žodį suteiksime svečiams. Svečiai galės kalbėti dvi minutės, o mes pusantros minutės. Pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Dalara iš Graikijos. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti už jūsų iniciatyvą už tai, kad pakvietėte ir nacionalinių parlamentų narius dalyvauti šioje diskusijoje ir nuomonių keitimėse. Labai um, atidžiai išklausiau pono Leon, o dabar perėsiu prie anglų kalbos. Mes ir Graikijoje susidurime su ypatinga situacija, kaip ir um, arabų šalių. Um, susidurime su įvykiais, kurių nesitikėjome. Aišku, tų situacijų negalime tiesiogiai palyginti, e, tačiau Egipte ir Libijoje vyksta perversmai, piliečiai e, pageidauja daugiau demokratijos, konkurencingumo. Um, Tačiau nors didelio, esame didelių skirtumų tarp mūsų situacijos ir arabų šalių situacijos, tačiau pavadinkime reiškinius tikraisiais vardais, turime pripažinti, kad arabų šalyse ne viskas vyksta taip sklandžiai, kaip norėtųsi, turime realiai vertinti situaciją, nepamiršti ir uh, E, tarptautinės ekonominės krizės. E, nepamirškime, kad ta tarptautinė krizė, ekonomikos nuosmukis neigiamai e, veikia ir pačią Europos Sąjungą, ir mano šalį. Turime imtis tokių priemonių, kurios stabdytų perdėtus migracijos srautus. Turime užtikrinti tinkamą techninės pagalbos teikimą toms valstybėms, kurios e, siekia demokratijos ir siekia e, stabilizuoti padėtį savo teritorijoje. Taip pat reikėtų remti ir šalis, kurios remia um, arabų šalis ir demokratinius procesus ten. Uh, E, kalbant apie Siriją ir žingsnius, kurių jį ėmėsi, reikia pabrėžti, kad Sirijos žingsniai e, kelia grėsmę visam regionui. Asado e, režimas ir panaudota jėga E, veda visas šalis į aklygatvį. Čia turėtų įsikišti tarptautinė bendruomenė, o kalbant apie Palestinos veiksmus, čia taip pat turėtų sujusti visas regionas. Izraeliui reikėtų suteikti tinkamą saugumą ir aš manau, kad tinkamą sprendimą rasime tik visi kartu, tarptautiniu mastu, tiek ES, tiek jungtinės tautos turėtų užtikrinti, kad neįvyktų joks karinis e, susidūrimas, perversmas e, ar konfliktas. Mes e, turime prisiminti, kad, pavyzdžiui, galėtume panaudoti ir savo istorinius ryšius, kaip, pavyzdžiui, Graikija puoselėja nuostabius draugiškus ryšius e, su Palestina ir e, kitomis šalimis. E, pranešėja nutraukiama. Norėjau tik priminti, kad jei jūs kalbėsite per ilgai, tai nepaliksite laiko kitiems kolegoms, o tai nebūtų teisinga. Pone Gomeš, pusantros minutės. Ačiū. Aš tikiuosi, kad e, ambasadorius sugebės įtikinti ponę Ashton, nes e, ta vidinė krizė, bet kokie, bet kokie vidiniai nesusipratimai turėtų būti panaikinti e, siekiant gerų ryšių su kaiminėmis valstybėmis. Noriu užduoti klausimą ponui ambasadoriui Taylorui. Kaip jūs vertinate, kaip turėtų būti teikiama ekonominė pagalba šalims? Kitas klausimas susijęs su Libija. Kokiu konkrečiu žingsniu imatės, e, siekdami e, padėti demokratinėms politinėms organizacijoms Libijoje? E, kokią paramą gauna žiniasklaida arba moterys, pavyzdžiui? Ir dar vienas klausimas susijęs su teisėjas sauga. Ir šioje srityje esama sunkumų nes, pavyzdžiui, Gaddafio sūnus turėtų būti priduotas tartutiniam tribunolui, tačiau kas tai padarys, kas imsis šio žingsnio, neaišku. Ir dar vienas klausimas, kaip bus kontroliuojama, kaip įgyvendinami demokratiniai pokyčiai. Dar vienas klausimas susijęs su Alžyru. Gal aš nepakankamai atidžiai jūsų klausiau, tačiau Alžyre taip pat esama problemų, ypač Alžyro ryšiai santykiai su Maroku yra labai problemiški. Kolega Geips, della Camera dei Comuni. Ačiū. Kolega Geips, žemė parlamento rūmai. To, um, just... Aš noriu pratesti Europos tarybos atstovo mintis ir mūsų kolegos iš Amerikos mintis. E, situacija, su kuria susidurėme arabų šalyse, turi būti vertinama kaip procesas, o ne kaip įvykis. Ir e, tikriausiai e, prireiks dešimtmečių, kol bus sukurta veikianti pluralistinė demokratinė visuomenė tose šalyse. Kai kur esame pranašumų, kai kur esame pralaimėjimų, kliūčių ir mes tai puikiai žinome. Net dabar e, demokratiniams procesams ir teisės saugos procesams, konstituciniams pakeitimams buvo suduotas smūgis net kai kuriuose ES valstybėse. Todėl kritikuoti turėtume labai atsargiai. Tuo pačiu metu turėtume e, kalbėti ir apie nuogastavimus. Uh, Noriu atkreipti jūsų dėmesį į musulmonų brolyjos partijos 9, e, sąrašo 93 punktą, kur, bu, kur kalbama apie tarp vyriausybinius rinkimus. Ir ypač Egipto užsienio e, politikai turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys ypač turint omeny, kas įvyko referendume. Dar vienas dalykas. Turėtume labai jautriai rinktis būdą, kaip teiksime pagalbą Šiaurės Afrikos valstybėms. Dažnai finansinę paramą skiriame nesaistydami jos su jokiomis sąlygomis. Tuo tarpu tie pinigai nuplaukia diktatoriams, kurie pažeidžia žmogaus teises. Dabar turėtume numatyti tam tikras sąlygas toms valstybėms, kurios gauna finansinę pagalbą ir kurios. Um, diegia demokratinius standartus. Neturėtume teikti dvigubų standartų ponas ambasadorius Tayloras kalbėjo apie tai. Turime labai atsargiai skirti savo pagalbą. Ir ypač Egiptas labai jautriai reaguoja į užsienio šalių įsikišimą. Ačiū. Kolega Vilanas Monas, pusantros minutės. Buvo malonu išklausyti pono Leono, jis kalbėjo apie aktyvę Europą, kuri dalyvauja pokyčių procese ir tai yra geras požiūris. Malonu, kad e, šie procesai yra stebimi, kaip e, ir paprašė Europos parlamentas praėjusiais metais. Ir e, malonu, kad ponia Aštons stengiasi dalyvauti tos įvykiuose. Tačiau kyla tam tikrų problemų, atsiranda politinių jėgų, kurios skiriasi nuo politinių jėgų, kurios buvo tose šalise praeitėje. Ir su tomis politinėmis jėgomis reikės palaikyti ryšius. Pavyzdžiui, Turkijos e, kapetų judėjimas ar islamo organizacijos kylančios Egipte. Ambasadorius taip pat e, minėjo ir e, galimą socialinį sprogimą Tunise tai reikia turėti galvoje taip pat. Alžyras taip pat buvo paminėtas, tai labai svarbi šalis. Ji turi svarbių energetinių išteklių, yra svarbi arabų šalis ir e, nustebau, kad ne vienas iš šių trijų neminėjo Alžyro. Ačiū. Ačiū. Tai jau panas, pane Nirestain iš Italijos. Aš norėčiau užduoti klausimą trims e, prelegentams. Man susidaro įspūdis, kad kalbame apie stabilumą. Tačiau man atrodo, kad darome tą pačią klaidą kaip ir praeitėje. Galvojame apie galimybės e, stabilizuoti islamo pasaulį. Anksčiau galvojame dalyvaujame su diktatūromis, dabar kalbamegi apie bendras ekonominės sąlygas. Tačiau dažnai pamatome, kad nestabilumą sukelia labai dažnai skirtingos priežastys. Kas žino islamo istoriją, tai žino, kad islamas e, turi ir ideologinį elementą. Ir darytume klaidą, jeigu manytume, kad tos šalis e, ims judėti e, demokratijos ir stabilumo link. Arabų e, šalių pavasarį apskritai mes vertame kaip sukilimus, revoliucijas ir žinome, žemės tais, e, kurie gatvėse mirties akivaizdoje kovoja už laisvę su diktatoriais, kurie valdė dešimtmečius. Tačiau nemanau, kad reikia vėlgi eiti tuo pačiu keliu. Pasirašėme sutartis, rengėme susitikimus ir taip toliau. stengiamės padėti tiems, kurie pradeda žengti demokratijos keliu. Tačiau tuo pat metu reikia turėti galvoje, kad praeitie esame patyrę, kad tam tikros grupės valdžioje esančių režimų buvo draudžiamos. Ir dabar susidurime su sunitų e, ekstremizmu, kuris kartais yra dar blogesnis. Ir kaip galima kalbėti apie alijansus su jėgomis, kurios e, tiesiog pakeičia ankstesnius Visi, kas e, pamena praeitį, žino, jog yra žmonių, kuriems reikia pagalbos. Ir galima, reikia, aišku, su jais e, siekti sustarimų. Aišku, Europa turi ginti žmogaus teisės, moterų teisės. Ir reikia stengtis užkirsti kelią karui su Izraeliu. Pone pirminkė, aš kaip ir daugelis kitų kalbėjusių esu nusivylęs tuo keliu, kuriuo eina Egiptas ypač. Aišku, neverksime dėl pasaulietinių tyronų, tačiau rinkimų rezultatai Egipte e, kelia nerimą. Ir arabų pasaris atrodo tampa arabų žiema ir primena šacho žlugimą Irane, pavyzdžiui, 79 metais, kuomet e, atsir... į valdžią atėjo viduramžių teokratija, kelianti grėsmę visam pasauliui su branduolinės e, ginklais. Ir uh, islamiškas uh, Egipto parlamentas, kur islamo jėgos sudaro 70 procentų, yra problema. Ar uh, Junktinės valstybės nutrauktų karinę paramą Egiptui, jeigu Kem Davido architektūra e, būtų sužlugdyta. Sirijoje niekas negali apginti pasaulietinio, aišku, diktatoriaus. Tačiau atrodo, kad dabar šį judėjimą vėl perėmė islamistai, kurie žada grės, kelia grėsmę ir krikščionėms ir kitiems kas bus, kai pasikeis režimas ten. Kitas klausimas, kuris man kyla, yra klausimas apie tai, ar nereikėtų pergalvoti užsienio politiką, atsižvelgiant į tai, kad į valdžią ateina ekstremistinės partijos, ypač Egipte, ir ar nereikėtų remti e, tas e, nusaikias monarchijas e, persų įlankę ir e, jos užtikrina stabilumą šiaip jau nestabiliame regione. Kolega Klyš. Ačiū. Ponas Klyš iš Lenkijos senato. Ambasadora. Su malonumu išklausiau e, pono Leono ir ambasadoriaus Tailero minčių todėl, kad jie puikiai atskleidė, koks skirtingas požiūris gali būti į e, arabų šalių, e, arabų pavasarį. Vienintelis dalykas, kurio man pritrūko, tai yra karinio kontingento panaudojimo galimybė. Todėl, kad pavyzdžiui, Egipte civilinėmis priemonėmis buvo e, įtvirtinta demokratija, tačiau Libijoje, jei nebūtų Unified Protector uh, operacijos NATO vadovaujant, tai perversmas nebūtų įvykdytas. Sirijoje taip pat tikriausiai nebūtų įmanoma pasiekti demokratijos be karinio įsikišimo. Ponas Tayloras, ne, atsiprašau, ponas Tanokas teisingai kalbėjo, jog karinės jėgos metų metus stovėjo remdamos islamizaciją. Kaip ten bebūtų, turėtume pamiršti demokratinį naivumą ir neturėtume žavėtis vien tik demokratinėmis procedūromis, todėl kad demokratija be liberalių vertybių e, gali e, tapti labai nesaugių islamo tradicijų gimdytoje. Ir pagaliau atstatymo darbai. Mes daug girdime apie institucijų kūrimą, dėgymą, apie Europos e, demokratinės patirties perdavimą ar keitimąsi patirtimi. Kalbant apie šios dalykus, labai svarbu teikti tinkamą finansinę ir ekonominę pagalbą. Ir e, šios pagalbos mastas turėtų būti didelis, todėl kad demokratija, kurios neremsime, e, ilgainiui taps islamo režimu. Peterle. Čia ponas Peterle, prašau. Hvala lepa, gospod predsedujoči. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti trims kalbėtojams už labai aiškius pasisakymus jeigu kalbėčiau apie diagnozę, galėčiau pasakyti, kad romantiškoji fazė jau baigėsi. Ir remdamasi savo patirtimi iš Slovenijos galiu pasakyti, kad bet koks perinamasis laikotarpis yra susijęs su dideliais lūkesčiais, bet taip pat ir nusivylimais. Ir visos tos visuomenės, kaip panašu, bandys surasti savo demokratinį likimą. Ir visiškai pritariu ambasadoriui Leonui, kuris teigia, kad nereiktų uh, laukti, kad reiktų mąstyti apie savo interesus, vertybės ir pradėti dialogą ir ieškoti tinkamų sprendimų. Aš manau, kad mums reikia padėti šalims, jų visuomenėms partnerystės dvasioje. Mes žinome, kad įvairovė nėra įgimtas dalykas. Turime pažiūrėti, kas vyksta su krikščioniais. Nigerijoje stebėjome rinkimus praeitais metais, pavyzdžiui. Ir aš nemanau, kad šiame kontekste reiktų iš karto mums siūlyti visą plejadą įvairių idėjų, paprastai mes darome. Aš manau, kad daugiau reiktų susitelti ties parlamentiniu bendradarbiavimu ir turime surasti naujų būdų, kaip būtų galima susitelkti ties esminiais e, perinimo laikotarpio elementais regioninių lygmenių. Ačiū. Dabar pasakys kolega iš Kipro. Uh, Ačiū. Pritariu tam, ką pasakė E, kolega, jis kalbėjo ne apie arabų pavasarį, apie arabų žiemą. Demokratija užtikrinama ne tik teismų ar rinkimų stebėtojų jėgomis. Dviejose šalyse E, būta abejotinų rinkimų, kuriuos laimėjo islamo jėgos, e, kaip pavyzdžiui, musulmonų brolyje. Turime veikti labai atsargiai. Demokratiški rinkimai ir demokratiškos procedūros neturėtų gimdyti tokio režimo, kuris dabar yra Irane. E, tai, kas įvyko Irane po šariato žlugimo, nėra džiuginantis reiškinys. Jei nebus socialinio gerbuvio ir ekonominio klestėjimo, tai demokratija neišsilaikys Kita vertus, negalime užtikrinti demokratijos gyvavimo tik ekonominėmis priemonėmis. Grazie. Ačiū, panas Arlakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu arabų pavasaris virs arabų žiema, na, visa tai labai priklausys ir nuo mūsų požiūrio. Mes paprastai rė, mes rėmėme visus režimus praeitie, o jeigu norime daryti įtaką procesams, turime apsispręsti, ką realiai turime daryti. Taikome dvigubus standartus. Remėm, rėmėme respublikonų režimus, kai jie žlugo, tačiau dar nesame parengę aiškios pozicijos dėl pusiau feodalinių režimų, monarchinių režimų, kurie yra labai stiprus ir turi represinį aparatą ir toliau mes jiems parduodame ginklus. Ir aš čia konkrečiai kalbu apie Junktinės Amerikos valstijas. Jūs ambasadoriu teigiate, kad mes padarėme klaidų anksčiau, tačiau dabar einame teisingų kelių. Tačiau jūs ir toliau parduodate labai daug ginklų tam pusiau feodaliniam režimui Saudo Arabija, Bahreinė, panašiai. Artimieji rytai, Šiaurės Afrika, yra tie regionai, kur priekyba ginklais yra vienintelė augantis rytis. Taigi mes suteikėme jiems priemonės, instrumentus tose kovose. Ir dar vienas dalykas. Aš manau, kad ES ir JAV vis tiek ne, ne, joms nepavyko sukurti patikimos politikos šioje srityje. Ačiū. Pona, ponia Arena iš Belgijos senato. Norėčiau padėkoti už galimybę nacionaliniams parlamentarams pasakyti šią temą. Aš girdėjau sakant, kad kaiminystės politika, kuria buvo pasinaudota vakar, nebuvo siejama su atitinkamomis sąlygomis. Reikia taikyti ir ekonominės sąlygas dėl prieigos prie išteklių, taip pat sąlyga susijusi su migracijos politika, ypatingai turint omenyje Libiją. Ir taip pat reikia taikyti sąlygas susijusias su antiislamu. Ir šiandien išgirdau daug įvairių dalykų, pažiūrėjau, apie migraciją buvo kalbama, vėlgi apie sąlygą susijusią su antiislamu. Aš manau, kad mes Europoje turėtumėme taikyti kur kas kitas sąlygas, visiškai kitas sąlygas nei anksčiau, nedaryti, tu, negalime daryti tų pačių klaidų. Aišku, laisvė, žmogaus teisės e, turi būti pagrindinės sąlygos. Taip pat e, nepriklausomi teismai, nepriklausoma žiniasklaida, taip pat e, turėtumėme skatinti bendradarbiavimą pietus pietus, ypatingai užmesgant višalius santykius toms valstybėms nes e, matome, kad tas bendradarbiavimas pietus pietus yra sulėtėjęs ir mes turėtumėme skatinti tą bendradarbiavimą. Na ir žinoma, kaip moteris aš norėčiau išsakyti paramos žodžius įvairioms moterų organizacijoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms tose šalyse. Ačiū. Prossimo yra kolega Uilan. Ponas, ponia Vilan, ačiū pirminkė, norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, buvo pateiktas įdomus palyginas tarp e, rytų ir vidurio Europos šalių. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į vieną sritį, kur Europa galbūt atsilieka. Tai yra remiant politinę partijų plėtojimais ir diversifikuoti jas. Jeigu palyginsime su vidurio rytų Europą, tai atminkime, kiek paramos susilaukia jaunos demokratinės politinės partijos iš Europos 10-20 pradžioje. Man atrodo, reikėtų iš šį aspektą atkreipti daugiau dėmesio. Bent jau Europos liberalai yra nusintę stebėtojus į regioną nuo praėjus metų rugsėjo mėnesio ir manau, kad e, į tai reikia rimčiau e, žiūrėti. Ir antras dalykas, norėjau užduoti klausimą mūsų svečiams, ambasadoriams Taylorui ir Leonui. Klausimas e, yra apie bendradarbiavimą su Rusijos federacija regione ir jų paramą demokratizuojant regioną. Kokios būtų jūsų pastabos, kaip jūs komentuotumėte bendradarbiavimą su Rusijos federacija e, Sirijoje, bet taip pat ir kitose šalise? Ačiū. Toliau ponas Kofodas iš Danijos. Prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už puikią įžangą šiai diskusijai. Jau esu sakęs, kad Reikia pamiršti seną politiką, kuomet rėmėme stabilumą, o ne pokyčius ir mums atrodė, kad e, stabilios diktatūros yra geriau negu nenuspėjami pokyčiai. Dabar turime naują paradigmą ir reikia uh, atsižvelgti į tą naują situaciją. Ir neturime nustepti, kad islamistų partijos laimėjo rinkimus Tunise ir Egipte nes praeitie jos buvo opozicija. Dabar, mano nuomonė, turėtume e, užtikrinti paramą pilietiniai visuomeniai kur kas aktyviau. Tai yra dalis mūsų naujosios kaiminystės politikos ir apie tai kalbėjo ir ponas Leonas. Tačiau manau, kad reikia, turėtume daryti daugiau tiekdami e, paramą pilietiniai visuomeniai, pasaulietiniams partijams, kurios yra sudėtingesnėje situacijoje ir nėra įsišaknyjusios pakankamai. Reikia remti naujų politinių partijų steigimąsi profsąjungas. Procesas yra perinimo pobūdžio, jis yra ilgas ir neturėtų mūsų atgrasyti tai, kad e, islamistai laimėjo vieną kitą pergalę. Galbūt tai yra pateisinama, žvelgiant į ateitį, ateitį, nes jie bus atsakingi už ekonomiką ir taip toliau. Ir gali būti, kad žmonės nuo jų nusigręš ateityje. Tačiau klausimas yra, kaip padidinti paramą pilietiniai visuomeniai. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie konstitucinį procesą Egipte ir kitose šalise. Kaip užtiprinti, kad universalios vertybės būtų įsišaknyjusios e, šiuose procesuose. Ačiū. Toliau, pane Flotr. Ačiū. Norėčiau padėkoti pasisakiusiesiems ir pabrėžti tai, ką sakė ambasadorius Tayloras savo žanginėme žodėje, būtent, kad padarėme klaidų, reikia tai pripažinti ir mes manėme, kad stabilumą gali užtikrinti diktatūros, tokia buvo mūsų klaida. Ir, aišku, žmogaus teisės. Čia yra svarbiausias, tai yra banalūs dalykai, bet tai yra baziniai esminiai dalykai, nes jeigu pilietinė visuomenė kaip partneris nebus tinkamai įvertinta, Mes juk ES visuomet giname žmogaus teisės ir šis partneris mums yra labai svarbus ir tai yra, tarsi bus išbandymas vertinant įvairias problemas, migracijos problemą, kovą su terorizmu, įvairias saugumo problemas, nes, aišku, tai yra žmogaus teisų, pagarbo žmogaus teisėms dalis. Taip pat e, pagalbos teikimas, aišku, ir, irgi yra labai svarbus ir dažnai ta pagalba buvo teikiama per korumpuotas struktūras, pavyzdžiui, kaip ir Tunise. Taigi svarbus yra, svarbu, kad įvyktų atitinkami pokyčiai ir žmogaus teisių klausimas tikrai yra labai aktuolus, vertant mūsų dvišalių santykius. Nes Tunisija ypatingai ši situacija yra gan sudėtinga. Dar viena pastaba. Egipte musulmonų brolyje, kažin ar sudarys koaliciją su salafistais. Gali atsirasti dar daugiau radikalumo, isla, islam, islamizmo radikalumo. Ir nacionalinėje, steigiamoje nacionalinėje asamblėjoje turi būti keliami įvairūs klausimai. Ir ši vyriausybinė koalicija neturi automatinės daugumos nacionalinėje asamblėjoje, taigi jiems teks kažkaip uh, užmėgsti ryšį su katalikais ir žiūrėsime, kaip tai vyks, tai bus labai įdomus reiškiniai. Pone Taylorai, jūs ir Siriją, esate atsakingas ir už Siriją, gal galėtumėte uh, daugiau apie ją pakalbėti, išreikšti savo, išsakyti savo vertinimus. Yeah. Yes, uh, thank you. And... Galeris. Atsiprašau, kad nes, ne, nedalyvavau pačioje diskusijos pradžioje. Kalbant apie Tunisą, kaip ką tik minėjo ponia Flotr, aš manau, kad turime galimybių mes, ES, atsižvelgiant taip pat ir šios valstybės dydį ir um, pagrindų sąlygas, pagrindinės sąlygas, kurios yra gan pozityvios, turime galimybių uh, pasiekti rezultatų ES. Mane drąsina ir, pavyzdžiui, kai galutinė ataskaita premjerui Džabaliui bus per, yra, buvo perduota sausio 6 dieną. Taigi panašu, kad komisija dirba, ji galės padėti Nacionaliniai asamblėjai steigiamai ir vyriausybė tam tikrais klausimais. Tačiau nepraraskime to pozityvaus pagreičio. Ir dabar labai svarbu ekonominė prasme teikti paramą konkrečiai Tunisui, nes mums reikia, kad nuosaikių islamo partijų koalicijoje atsirastų santykiai su pasaulietiškomis partijomis tam, kad, na, aišku, žmonės nekantriai laukia rezultatų. Uh, Tačiau reikia vengti tokių pranašavimų, kad islamistai įsivyraus. Mes turime nuosekliai ir kuo galima greičiau padėti Tuniso naujai vyriausybei siekti rezultato tam, kad žmonės galėtų pasitikėti nauja demokratinė sąranga. Ir aš manau, kad šiuo atžvilgiu mes turime puikių galimybių pasiekti neblogų rezultatų. Ačiū. 30 sekundį, moderatore Panseri. 30 sekundžių ponai Panzerį. Ačiū. Daug kas buvo pasakyta, tačiau yra labai svarbių dalykų institucinėms diskusijoms, konkrečiai kalbant, kokį vaidmenį turi suvaidinti es ir JAV. Mes turime galimybių tose, tose valstybėse, kurios yra įsitraukusios į arabų pavasarį, matyti daugiau demokratijos, daugiau pluralizmo. Tai bus įmanoma, jeigu vertinsime ir partijų raidą. Taigi turime dirbti naujoje dvasijoje, naujoje bendradavimo dvasijoje ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir norėčiau išklausyti pono Kokiki. Eh, ognuno di voi, relato... Ačiū. Dabar norime išklausyti atsakymus visiems po šešias minutės. Pirmiausia, panas Leonas. Labai trumpai, ponai Dalara, Ketai Ašton kalbėjo apie 3M principus, bendraviaujant su regionu. Mobilumas yra vienas iš jų. Migracija yra svarbus mūsų strategijos elementas, nes kuriame mobilumo partnerystę su Maroku, e, Tunisu ir Egiptu ir artimai dirbame su Jordanija taip pat šią prasme. Anai Gomes atsakysiu, kad žinoma, sutinku, jų saugumas yra mūsų saugumas. Mes dirbame ne tik dvišalių pagrindų, bet ir per regioninį požiūrį. Per G8, e, per Viduržėmio sąjungą ne tik e, su mikroprocesais, bet ir platesnė prasme. Ir visiškai su jumis sutinku. Ką darome Libijoje? Seminaras, kurį rengėme 30-31 sausio, bus skirtas svarbiausiams klausimams, tai yra pradėti situacijos normalizaciją ekonomikoje, politikoje, socialinėje srityje. Taip pat artimai dirbame su pilietinė visuomenė ir per ateinančias savaitės rengiame sustikimą su jais e, tarti visus įvairiausius klausimus, skaitant ir politinių partijų, moterų asociacijų, politinių asociacijų, rinkimų stebėjimo klausimus, nevyriausybinės organizacijos ir taip toliau. Ponui Geitsui atsakysiu. Dirbsime su naujomis politinėmis jėgomis remdamėsi principais. Ir vienas iš principų be kitų svarbių tarptautinių santykių klausimų e, ir taikos vidurio rytuose, kuris labai svarbu, lankiausi Izraelyje ir mes keitėmės su jais nuomonėmis apie įvairias strategijas regione ir, aišku, taikos procesas yra labai e, svarbus ir mums. Dėl sąlygų aš sutinku. Turime užtikrinti, kad niekas negrįžtų atgal. Tai nėra signalas toms jėgoms. Tai nėra klausimas e, dėl demokratijos plėtojimo. Tačiau, aišku, turime e, atidžiai stebėti, kad būtų pokyčių ateityje senjorui Mienui dėkoju už, Milanui dėkoju už komentarą. Pane Ašton ir visi mes dirbame kartu. Ne tik kaip komisija, bet ir išorės veiksmų tarnybas, bet ir kartu su parlamentu, su ponas Lafranku ir kitais, dėdami bendras pastangas dėl Turkijos. Svarbu, kad Turkija būtų at, įtraukta į mūsų darbą. Tai yra svarbi ekonominė jėga ir yra modelis kitoms šalims. Žinoma, kad e, visos šalis susilauktų sėkmės ir Turkijos modelis yra joms kaip ir palyginimas Žinoma, daugelis tų šalių yra artimos Europai įvairiais aspektais. Ir dėl Tuniso, taip jūs teisus. Reikia, kad būtų kūrimas darbo vietos, plėtojama ekonomika dėl Alžyro Tai yra, aišku, svarbi šalis, kuri žengia tam tikrus žingsnius tinkamą likmę, nori pakliūti į tarptautinę sceną, nori plėtoti santykius su Maroku. Tačiau tai nėra e, viena iš šalių tame sąraše, kur surašytos perėmė laikotarpio šalis. Na, o kita vertus mūsų santykiai su Alžyru yra normalūs prekybos prasme. Tačiau, aišku, reikia demokratinės pažangos ir ten, tačiau tiesiogiai su Alžyru šioje sferoje nedirbame. Kai dėl teisų ir principų apsaugos, tai manau, kad jeigu pažvelgsime islamo partijas, turime turėti galvoje, kad jos visos turi gana tokią nacionalistinę darbo tvarkę, turime tai turėti galvoje. Ir, aišku, sutinku su tuo, ką sakė panas Tanokas dėl situacijos Sirijoje. Tačiau Sirija, dėl Sirijos mes neturime įgaliojimų. Dirbame su šalimis, kuriuose vyksta pokyčiai po praėjusių metų įvykių. Taigi apie Sirijos situaciją neturiu ką pasakyti šiuo metu. Dėl Persų įlankos šalių. Manau, kad turime išlaikyti savo užsienio politikos krypti jų atžvilgių, nėra poreikio ją keisti. kai kurie dalykai sekasi gal geriau, kiti blogiau, čia atsakau ponui Klyčiui. Tačiau manau, kad reikia išlaikyti nuoseklę užsienio politiką šių šalių atžvilgių. Ponai Petrliai, atsakysiu, kad aišku, regioninis požiūris yra svarbus, turime vidurinio jūros sąjungą, turime 18 šalių sąrašą ir turime turime skirtingų šalių grupų atžvilgių taikyti šiek tiek skirtingą požiūrį. Kažkas sakė, kad negalime užtikrinti demokratijos be vystimas. Aišku, kad mes norime skatinti vystimąsi plėtrą ir demokratiją. Pone Arlaki, galiu pasakyti, kad tam, kad mūsų politika būtų patikima šiame regione, mūsų laukia sudėtinga užduotis. Bet man atrodo, visos perinamai laikotarpio šalis eina tinkama linkme. Dėl komentarų dėl pietų-pietų santykių. Mes čia taip pat esame aktyvus, ypač siekiant aktyvesnės prekybos ir kontaktų tarp pačių arabų šalių. Kai dėl darbo grupių, tai jos dirba labai aktyviai padėdamas politiniams partijoms, taip pat e, stebėdamas ir klausimus susijusius su moterų teisėmis. Visą tai yra darbo tvarkėje. Turime įvairias darbo grupės. E, Jordanijos atžvilgių yra darbo grupė dirbanti politinės kultūros skatinimo šioje šalyje srityje. Na, kaip ten būtų, aš pritariu tam, ką sakė panas Galeris. Aš sutinku su jo vizija ir e, malonu, kad jis laikosi e, pozityvios vizijos. Taigi, nemanau, kad yra priežasčių būti pernelyg pesimistiškiams ar pernelyg optimistiškiems. Tiesiog reikia dirbti stabiliai su visomis šalimis. O dėl pono Panseri komentarių pasakyčiau štai ką. Turime dirbti su visais, su visomis šalimis. Kai, kai kas sako, Turkija yra modelis. Galima taip sakyti, bet islamo partijas šiuose šalise eina į koaliciją su pasaulietinėmis e, partijomis. Taigi atsiranda naujas modelis ir jis yra pozityvus. Chiedo la sintesi inglese. <laughs> Ponas Tayloras. Anglo-Saxon. Synthesis. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ačiū, ponia pirmininkė. Mano Kolega ambasadoris Leonas jau atsakė į daugelį klausimų, aš dabar atsakysiu į dalį jų. E, buvo užduoti įdomus klausimai. O pradėsiu nuo pono Geitso ir kitų klaususių apie susitarimą su Izraeliu. Ir buvo pateiktas pono Tanoko klausimas Jis klausė, ar mes sustabdysime savo pagalbą, jei susitarimo įsipareigojimų nebus laikomasi. Mes nuogastaujame tiek pat, kiek ir jūs. Mūsų kongresas nustatė e, sąlygas e, visai teigiamai pagalbai e, tiek Sirijai, tiek Egiptui, tiek kariniai pagalbai, tiek civiliniai pagalbai. Taigi, Tai yra labai svarbi sąlyga ir mes ją labai rimtai vertiname. Aš žinau, kad ir Egiptas e, tų sąlygų laikosi. Ponas Geitsas taip pat klausė apie e, musulmonų brolyjos platformą šio požiūriu. Tik noriu pabrėžti, kad, kaip žinote, JAV dabar vyksta pasiruošimas rinkimams ir mes turime labai atsargiai vertinti politinės platformas. Ats, reikėtų atskirti politinę platformą nuo vyriausybės galimo sudarimo galimybių. Tačiau mes atidžiai stebime, e, kokiu siekiu ši platforma bei kitos įvairios partijos siekia ir, ir e, vyksta diskusijos e, su islamo partijomis taip pat jos vyks ir ateityje. Dėl biudžeto klausimų. Ponas Milanas. Aš tavį klausimą. Mes nekalbėjome apie e, Alžyrą, todėl kad šis klausimas nepatenka mano kompetencijon. Kalbant apie Siriją. Sirija galėtų gauti paramą, jei ji siektų demokratinių permainų. Tuomet mes šiai šaliai teiktume pagalbą. Jemenui taip pat taikytinas toks požiūris. Pono Kofort klausimas dėl paramos pilietiniai visuomeniai. Tiek Tunise, tiek Egipte ir Libijoje beje taip pat pradedame remti e, pilietinę visuomenę. Mes remiame e, moterų grupės, jaunimo grupės, e, verslininkus, prekybininkus ir taip toliau. Taip pat e, klausėte apie konstitucinius e, procesus Kaire ir Egipte. Mes e, dirbsime labai atsargiai. Ir mes labai atsargiai vertiname galimybę įsikišti į konstitucinius procesus. Šios valstybės Tunisas E, Egiptas turi konstitucijas, jos e, praeitįje jas keitė, e, siekdamos teikti didesnę paramą autokratiniam režimui, tačiau šios valstybės turi tam tikrą konstitucinį supratimą, kuris gali būti pagrindu tolesniems permainoms. Pone Ojuland uždavė klausimą dėl bendradarbiavimo su Rusija. Mes e, neižvelgiame jokių teigiamų Rusijos indėlio arabų pavasarėje e, galimybių, likščiau jų tiesiog nematėme. Ir paskutinis klausimas, pono Gabrielio, aš e, remiu požiūrį, e, kaip parama turėtų būti teikiama mm, šioms šalims.